Dear colleagues. Mėly kolegos. Norėčiau pasveikinti paskirtąjį, pasveikinti paskirtąjį komitet, komisijos narį, klimato politikos ir energetikos komisijos narį Miguel Arijas Kanietė, aplinkos saugos E, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitete. Miguel Arias Cañete Šiuo metu yra Europos parlamento narys. Jis buvo Europos parlamento narys ir nuo 1986 iki 1999 metų. Jis taip pat pirmininkavo žuvininkystės komitetui nuo 1995 iki 1997 metų ir e, regioninės plėtros komitetui nuo 1997 iki 1999 metų. Ispanijoje jis buvo žemės ūkio ministras nuo 2000 iki 2004 metų ir taip pat buvo žemės ūkio, maisto ir aplinkos ministras nuo 2011 iki 2014 metų. Taip pat jis atstovavo Ispanijai jungtinėje e, Europos Sąjungos e, viršūnių sustikime jungtinėse, jungtinėse tautose ir jo portfelis susitelkėsi ties svarbiais klausimais, kurie užsianalizuoja mūsų komitetai. Aplinkos komitetui yra tikrai garbė jį priimti čia. Ir e, trys svarbus e, klausimai, e, mes, kurių mes neturime pamiršti, yra tai, kad ES turi prisijimti lyderystę dėrybose dėl klimato ruošiantis Paryžiaus konferencijai 2015 metais. Taip pat reikėtų nepamiršti ir esamos sistemos, esamos sistemos skirtos energijai ir klimatui 2030 30, met, 30 metais ir taip pat e, reikia nepamiršti, kad reikia pertvarkyti esamą anglies rinką Europos Sąjungoje, skiriant dėmesį taip pat ir emisijų kvotoms. Europos parlamentas įvertina paskirtuosius komisijos narius, e, vertindamas e, pagal įvairius kriterijus. Komisijos nariui buvo pateikti klausimai, jis atsakė tuos klausimus ir šie atsakymai buvo išplatinti parlamento nariams e, rugsėjo 26 dieną. E, buvo e, išversta į visas kalbas e, ir dabar suteiksiu žodį Pūžekui. Ačiū kolegai Lavija, mes bendrai pirmininkavome šiam posėdžiui ir norėčiau pasveikinti skirtai komisijos narį Miguel Arijas Kanietį. Jūs esate Europos parlamento narys, tai praktiškai esate namuose. Puikiai žinote, kad mūsų komitetai Envi ir ITRE glaudžiai bendradarbiauja ir turi glaudžiai bendradarbiauti. Per savo pirmąją kadenciją aš penkerius metus buvau abiejų komitetų narių. Tai man buvo labai įdomi ši patirtis. Noriu pasveikinti visus salėje esančius komitetų narius, Europos nevyriausybinio organizacijų, įmonių, valstybių narių atstovus, <clears throat> Europos visuomenės atstovus ir visus tuos, kurie stebi šį viešą posėdį Europos parlamento interneto tinklapyje, kadangi jis yra tiesiogiai transliuojamas internetu. Noriu keltą žodžių tarti posėdžio pradžioje. Įtrė komitetas yra atsakingas už energetikos um, politiką ir uh, jie veiklos rytis yra susijusi su didelio dalimi būsimosios komisijos nario atsakomybės ryties. Energijos taupimas, vartojimo efektyvumas, atsinaujinantis energijos šaltiniai yra glaudžiai tarpusavėje susiję, kaip ir glaudžiai susiję su klimato kaita, tai taip, jie taip pat priklauso įtre komiteto atsakomybės sryčiai, taip pat e, bendroji energijos rinka, energijos išteklių tiekimo saugumas, e, energetinių jungčių statyba, transeuropiniai tinklai, energijos rytyje moksliniai tyrimai bei e, energetikos sąjunga priklauso įtre komitetų, įtre komiteto atsakomybės ryčiai, taigi nekantriai laukiame paskirtojo komisijos nario minčių apie tai, kaip jis ketina spręsti visus su šiomis sritimis susijusius klausimus. Pabaigai noriu pridurti, kad ES politika, energetikos politika priklauso nuo to vadiname energetikos trikampio tiekimo saugumo, prieinamų kainų <clears throat> ir aplinkosauginio tvarumo, turint omenyje klimat, veiksmus klimato srityje, reikia pusiausvėros tarp visų šių trijų dalykų. Taigi, kaip ir reikia užtikrinti pusiausvėrą tarp mūsų tikslų ir priemonių jiems pasiekti, būtina tvariai gerinti, didinti Europos Sąjungos konkurencingumą, tačiau taip pat e, e, išbristi iš e, energijos krizės bei padaryti galą veiksmams, kuomet energijos ištekliai naudojami kaip politinis ginklas. Taigi mūsų per busmos penkerius metus laukia daug darbų ir tikrai labai geras dalykas, kad abu mūsų komitetai dalyvauja šiame klausime. Taigi, ponė Lavija, perdodu jums žodį dėl vedimo tvarkos. Prašoma žodžio. Ačiū pirmininkams prieš pradedant klausimus susirišų demokratų frakcijos vardu. Noriu <clears throat> atkreipti dėmesį į tai, kad per pastarąsias 72 valandas ponas Kanietė pakeitė savo e, interesų viešųjų privačių deklaraciją ir dėl to kėl tam tikras sumaištis, ar jis atitinka kriterijus ir įsipareigojimus, todėl noriu formaliai abiejų komitetų pirmininkų paklausti. Pirmininkas, atsiprašau, tai nėra pasisakymas dėl darbo tvarkos. Pirmininkė, šis klausimas labai svarbus. Aš prašau abiejų pirmininkų susisiekti su Teisės reikalų komiteto pirmininku ir užtikrinti, kad e, kandidatas e, įvykdė savo įsipareigojimus dėl viešų privačių interesų deklaracijos e, užpildymo. Mes galime tęsti šį klausimą, tačiau prieš pateikdami savo įvertinimą turime gauti <clears throat> Teisės reikalų komiteto įvertimą dėl to, kad viešų privačių interesų deklaracija kandidatų į komisijos narius per pastarąsias 72 valandas buvo pakeista du kartus. To prašau savo frakcijos vardu. Savame suprantama, kad prieš pateikimą vertimą mes šias aplinkybės išsiaiškinsime, o dabar paaiškinsiu, kokia bus šio klausimo įgata. Kalbėsiu itališkai. Paskirtasis komisijos narys galės pasakyti įžanginę kalbą. ITRE komiteto buvo suorganizuoti jau kiti klausimai e, ir pirmoji kalba buvo 15 minučių, vėliau kitais atvejais buvo 10 minučių. Taigi suteiksime 10 minučių, na ir jeigu, tarkim, paskirtas komisijos narys šiek tiek ilgiau kalbės, tai suteiksime jam šiek tiek daugiau laiko. Taip pat darysime ir kitų e, bendrai organizuojamų klausimų atveju. Taip pat e, posėdžio pabaigoje paskirtasis komisijos narys galės pasakyti dar 5 pen minutės. E, užduosime 45 klausimus. Diskusijos vyks toks e, ping-pong principu. Tai yra po tris minutės, e, minutė laiko bus skirta klausimui ir dvi minutės atsakymui ir kito klausimo pateikti nebus galima. Klausimai nebus suregrupuoti pagal temas. Pirmasis klausimų etapas bus frakcijų atstovų klausimai ir tvarka, pagal kurią suteiksime žodį, bus ta pati kaip per plenarinį posėdį. Norėčiau, kad visi laikytųsi nustatyti nustatyto laiko. Tik penkias sekundės galima uždelsti klausimą ir dešimt sekundžių gali ilgiau kalbėti komisijos narys ir po to bus išjungtas mikrofonas. E, dešimt sekundžių iki e, kalbėjimo laiko pabaigos e, ekrane atsiras žvaigždutė. Ve... Vertimas bus sinchroninis į 23 kalbas, todėl norėčiau paraginti visus kalbėtojus kalbėti savo kalbą. Taip pat, kadangi būtent bus verčiama sinchroniškai, kalbėkite ne per greitai. E, ši, šios diskusijos bus e, transliuojamos interneto e, svetainėje, parlamento interneto svetainėje ir vaizdo įrašą šios bus galima parsisiųsti ir vėliau. Dabar suteiksiu žodį paskirtam komisijos nariui Arijas Kanėti jo žanginiai kalbai. Senores prezidentės, estimadas diputadas ir diputados. Dėkoju gerbiami pirmininkai, gerbiami parlamento nariai. Man tikrai didžiulė garbė sėdėti čia šiandieną priešais jūs ir prisistatyti kandidatu į komisiją naujos sudėties. Kandidatuoju 13 metų praleidęs įvairiose postuose Taigi puikiai esu susipažinęs su jūsų veikla ir taip pat man pažįstamos demokratijos, teisingumo, orumo lygybės vertybės. Būtent šios vertybės e, vienyje tas pasaulio dalis, kurios yra labiausiai išsivyščiusios, taigi ir toliau būtent tas vertybės stengsiuosi ginti. Pirmiausia, dėl lygybės. Dar per pirmąją rinkimų kampaniją. Pasisakiau gal kiek nevienareikšmiškai, nevykusi pastaba e, man išsprūdo, taigi norėčiau atsiprašyti jūsų visų uh, už tai, ką tuomet sakiau. Moterys ir vyrai yra lygus, tą tikrai pripažįstu, ir moterų ir vyrų lygybė prisideda prie uh, Europos Sąjungoje dėgiamų kitų vertybių. Nekeičiau savo interesų, privačių ir viešų interesų deklaracijos kaip komisijos kandidatas. Aš aiškiai esu nurodęs visus reikalavimus iš manęs faktus. Galiu informuoti jūs apie tai, kad vakar šiek tiek pakeičiau deklaraciją tik tam, kad geriau atsispindėtų tai, jog akcijos, kurias turėjau e, Petroglis įmonėje, buvo parduotos. Akcijų nebeturiu šią kompaniją. Taigi dabar atitinku visus šiuo atžvilgiu taikomus kriterijus. Taip pat nebesu ir FAES fondo valdybos pirmininkas. O taip pat atsisakiau narystės nacionalinėme rinkimų komitete. Parlamentui apie tai esu jau pranešęs. Europos parlamentas yra esminė grandis ES demokratijos ir dėl to mano minėtomis vertybėmis remsiuosi visuomet ir demokratijos vertybė remsiuosi visuomet teikdamas jums naujus pasiūlymus diskutuoti būtinai klausysiuosi jūsų ir stengsiuosi mokytis, nes manau, kad diskusijos tarpusavio mūsų darbą tik praturtins. Taikydamas tokį požiūrį prisijimsiu tą didžiulę atsakomybę būti paskirtuoju kandidatu į komisijos narius atsakingus už klimato politiką ir energetiką. Mes dirbsime apjungę dabar porą svarbių sričių ir dėl to galėsime išnaudoti sinergetinius efektus. Manau, kad galėsime tik, tik tai taip galėsime užtikrinti energetinį saugumą ir kovą su klimato kaita Europos Sąjungoje. Aš dar anksčiau dirbdamas ankstesnėse pareigose, būdamas aplinkosaugos ministru, stengiausi dėl tų pačių tikslų. Taip pat glaudžiai bendradarbiavau su komisijos nare Koni Hedegard, kurią tikrai labai vertinu, mes kartu ryštingai pasistumėjome į priekį klimato kaitos ir energetikos politikos klausimus sujungti E, toks sprendimas rodo, koks svarbus prioritetas yra teikiamas šioms sritims Europos Sąjungoje ir komisijoje. Tai yra tiesiog dvi medalio pusės apjungus tas atsakomybės sritis, bus galima pasiekti sinergetinį efektą ir dirbti veiksmingiau. Ponios ir ponai parlamentarai, komisijos pasiūlymas dėl 2030 metų strategijos klimato kaitos srityje rodo, kad e, mūsų anksčiau taikytas požiūris yra tinkamas, iššūkių vis dar yra ir be abejo reikia siekti mažinti CO2 išmetimus, reikia kurti veiksmingai energetikos išteklius naudojančią ekonomiką, turime mažinti priklausomybę energetikoje ypatingai dėl to, kas susijęs su energetikos importu ir visą tai darydami turime kurti darbo vietas. To padaryti negalėtume, jeigu nedirbtume iš vien ir ne, nesuremtume e, pečių, išveldami į ateitį. Turime galvoti apie įvairių dalykų įgyvendinimą. Labai svarbu yra būti lyderiais kovos su klimato kaita srityje. 2015 metais Paryžiuje norime pasiekti, pasiekti svarių rezultatų, taigi tik dar kartą pabrėžiu, kaip svarbu, kad spalio mėnesį vadovų taryba būtų ambicingai nusiteikusi ir numatytų tinkamus tikslus ateičiai. Mes turime prisimti atsakomybę ir siekti, kad ES taptų lyderę energetikos srityje, taip pat kovos su klimato kaita srityje ir noriu, kad pasaulyje žodžiai atsinaunantis energijos šaltiniai ar ištekliai būtų siejami pirmiausia būtent su mumis Europos Sąjunga. Turime išnaudoti ir alternatyvius energetikos šaltinius ir užtikrinti, kad Europa būtų lyderė veiksmingo energetikos išteklių vartojimo uh, E, srityje. Siekiama iki 2030 metų sumažinti, sumažinti 30, pasiekti 30 procentų veiksmingo energetikos išteklių naudojimo rodiklį ir viso to siekiama kuriant tvarę, tvirtą energetikos sąjungą, kas yra reikšminga prielaida mūsų gerovės kūrimui. Matėme praeitie įvairių krizių, mus kamuoja nestabilumas, įvairios grėsmės ties tiesioginėmis išorinėmis mūsų sienomis. Taigi mano kaip komisijos nario vienas iš aukščiausių prioritetų bus rugsėjo jau rudenį pradėti dirbti to link, kad e, mažintume savo energetinį nepriklausomumą. Komisaras Oettingeris rugsėjo 26 dieną jau pateikė vieną pasiūlymą, kaip būtų galima e, spręsti energetinio saugumo klausimus ir tikiuosi, kad visos susijusios šalis kartu stengsis doroti su čia kylančiais iššūkiais. Mes turime skirti šioms rytims patį svarbiausią politinį prioritetą ir aš tapęs komisijos nariu būtinai stengsiuosi dirbti su kitais atsakingais komisijos nariais, kad kurtume energetikos sąjungą, kurioje būtų atsižvelgiama į klimato iššūkius ir remiamasi kai, kuriais, kai kuriomis svarbiomis prielaidomis. Turime geriau išnaudoti energetikos išteklius nuo 2020 metų, numatyti tikslus, pavyzdžiui, ypatingai pastatų apšiltinimo, izoliavimo aspektus gerinti. Turime sukurti bendrą tinklą, jungiantį visas valstybės narės, naik panaikinti, pažaboti energetinės salas, kurios vis dar egzistuoja Europos Sąjungoje ir tapti kiek įmanoma labiau nepriklausomi. Turime išsemti alternatyvių energetikos šaltinių teikiamas galimybės, geriau atverti pietų koridorių energetinį, nes tik tuomet pasieksime apsirūpinimo energetiką saugumą. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas ir sąnaudų mažinimui bei CO2 išlakų mažinimui, veiksmingai naudojant energetikos išteklius. Taip pat turime koordinuoti tarpusavyje nacionalinės energetikos politikos priemonės, tam, kad ES santykiuose su trečiosiomis šalimis kalbėtų vienu balsu energetikos klausimais sieksime tikros energetikos sąjungos ir esu pasirengęs 2020 metų strategiją visiškai įgyvendinti, orientuodamasis į naujosios tikslus. Dirbsiu tam, kad būtų toliau plėtojama, stiprinama prekybos taršos leidimais sistema kadangi jis svarbi tam, kad būtų galima pasiekti su klimato kaita susijusių tikslų numatytų laikotarpiai po 2020 metų. Politinio dialogo su jumis pagrindu pateiksiu iniciatyvą, pasiūlymą dėl tikslų susijusių su išmetimais, kurie nepatenka į prekybos taršos leidimais sistemos aprepti. Be abejo, reikia visur ieškoti tinkamo balanso, tinkamos pusiausvyros. Mes norime tapti ekonomiką, kuri, kurios išmetimai CO2 būtų kiek įmanoma mažesni. Visi šie veiksmai taip pat turi prisidėti ir prie kovos su nedarbu, ypatingai jaunimo nedarbu. Komisijos pirmininkas išrinktasis Junkeris pateiks paketą kurį sudaro 300 milijonų eurų. Ir tą priemonę sieksime mobilizuoti įvairias sritis ir spręsti susidariusias problemas. Labai tikiuosi, kad klimato politika ir energetika bus visiems svarbios sritys. Nėra pasaulyje ne vieno žmogaus, kurio nepaveiktų klimato kaita. Nėra taip pat ir ne vieno žmogaus, neturėtų būti taip pat ir ne vieno žmogaus, kuris kentėtų dėl su energetiniais iššūkiais susijusių veiksnių. Tie iššūkiai tikrai dideli, taigi labai tikiuosi jūsų visų paramos. Grazie, komisario. Dėkoju. Komisijos nariui dabar iš karto pradėsime klausimų. Ratas žodis ponui Lyze. Ačiū, pana pirmininkė, gerimas paskirtasis komisijos nariai, dėkoju už jūsų įžankinę kalbą, jūsų viešųjų privačių interesų deklaracija yra tinkamai užpildyta. Ponios Pambremt klausimą norėčiau patikslinti. Aš nusinčiau elektroninį laišką parlamento generaliniam sekretoriui Klausui Veliai ir generaliniam direktoriui, kuris yra atsakingas už šią sritį ir jis pripažino, kad buvo padaryta klaida, kurią padarė parlamento administracija ir e, ta klaida nieko bendro neturi su e, pono Kanietės kaip kandidato į komisijos narius finansinės deklaracijos užpildymu ir e, kandidatas maloniai neapkaltino parlamento administracijos dėl šios klaidos, tačiau mes turime tą žinoti. Taigi kalbėkime apie klimato kaitą. Paskirtasis komisijos narys, esate pasirengęs daug ką nuveikti, kovodamas su klimato kaita, tačiau kai kas Taip pat ir šiame parlamente mano, kad ši problema yra per daug išpūsta ir kad <clears throat> klimato kaita nevyksta. Taigi, kaip jūs, ką jūs norėtumėte jiems atsakyti? Ačiū šį klausimą. Manau, Nuo 1988 metų, kuomet e, buvo kai buvo patvirtintas tarptautinis e, klimato kaitos protokolas, daug kas pasikeitė ir buvo konstatuota, kad e, klimato kaita vyksta dėl žmonijos veiksmų. Jungtiesios tautose tūkstančiai mokslininkų nuolat tarpusai bendradarbiauja. Šios klausimus tirdami ir ES finansavo nemažai mokslinio tyrimų projektų šioje srityje, taip pat pagal Horizontas 2020 programą ir pagal 7 pagrindin... <clears throat> mokslinio tyrimų pagrindų programą. Taigi įrodymai yra aiškus per pastaruosius tris dešimtmečius klimatas nuolat Klimato temperatūra nuolat kilo nuo 1950 metų. Arkties ledas tirpsta, temperatūra kyla, tinkamą informaciją kiekvieną dieną matome per televiziją, todėl mes turime pripažinti ne tik mokslininkų išvadas, tačiau ir imtis konkrečių veiksmų, tai yra politinių lygmenių patvirtinti atinkamus sprendimus ir turėtume <clears throat> aukščiausio lygio sustikimą Paryžiuje patvirtinti plačiausių užmojų tikslus. Tačiau turime nepamiršti, kad tie, kurie kalba, kad klimato kaita nevyksta, sulaukia nemažai dėmesio iš žiniasklaidos, jų balsai yra girdimi, to tarpu kiti, kurie kalba apie klimato kaitą, yra daug kuklesni ir jų balsas nėra toks e, smarkiai girdimas. Taigi aš labai aktyviai imsiuosi veiksmų, kad tas balsas būtų girdimas. Ačiū, ponė Vambrien, dabar steiksiu žodį. Ačiū pirmininkė, ponė Lyze, mes palauksime Teisės reikalų komiteto įvertinimą ir mums nereikia to elektroninio laiško, apie kurį kalbėjote. Klausimas dėl interesų konflikto nes jis svarbus formuojant visuomenės nuomonę Europoje. Noriu užduoti specifinius klausimus. Neseniai paskelbėte, kad e, atsisakėte Petrolifera, Dukar ir Petrologis Kanaris įmonių, naftos įmonių akcijų. Galbūt galėtumėte atsakyti šį klausimą taip ar ne. Galite patvirtinti, kad e, jūsų sunus prieš kelias dienas buvo abiejų kompanijų valdybos narys. Ar galite patvirtinti, kad jūsų svainis pakeitė jūsų abiejose kompanijose kaip valdybos pirmininką ir kad galite <clears throat> teikti, patvirtinti, kad abi šios e, įmonės, e, kurias jūs ir jūsų žmona įsteigėte, dabar perėjo jūsų, jūsų svainio rankas. Jeigu atsakymai šios klausimus būtų teigiami, tai kaip jūs galite vykdyti šį savo pažadą, kad niekuomet e, nesimsite jokių veiksmų susijusių su jūsų asmeniais arba šeimos finansiniais interesais. Ačiū iš klausimą. Aš viską paaiškinsiu. Pirmiausia. Nuo pat pirmos dienos, kuomet sužinau, kad būsiu pas, skirtas e, e, komisijos narių atsakingų už energetiką, aš e, nusprendžiau parduoti akcijas ir visiems mano šeimos nariams atsistatinti iš visų vadovaujimų pareigų. Ta aš galiu jums patvirtinti. Tačiau aš galiu jums taip pat paaiškinti, kodėl aš neturiu jokių interesų konfliktų nes šios dvi kompanijos yra labai mažos, turi tik po 15 darbuotojų, pagal europinius standartus tai yra labai mažos ir jos veikia logistikos e, srityje. Jos nevykdo jokių grėžimo darbų, neišgauna naftos, ne, nevykdo žvalgybos atviroje jūroje jos veikia dviejose mažose uostose. Todėl aš ir teigiau, kad neturiu jokio interesų konfliktą, tačiau kad viską paaiškinčiau, aš E, nužengiau dar toliau, aš visas akcijas pardaviau ir mano sunus atsistatino iš valdybos, nei aš, nei mano žmona, nei mano sunus neužmėjau jokių vadovavimo pareigų nei šiose įmonėse, nei jokiose kitose su jomis susijusiuose. Taigi mano šeima nieko bendro ir jokių asmeninių interesų šioje srityje neturi. Grazie e adesso la parola per la sua Dėkuoju dabar žodis kolegai Garlik. Thank you, Chairman. Ačiū pirmininkė. Pone Kanjėte, atsižvelgiant į tai, kad 40 procentų e, CO2 sumažinimo tikslo iki 2030 metų yra labai nedidelė dalis e, siekiant iki 50 sumažinti emisijas iki 95 procentų. E, rengiantis e, Junktinių tautų klimato kaitos konferencijai Paryžiuje, ar jūs ketinate peržiūrėti po Paryžiaus aukščiausio lygio sustikimo CO2 išmetimo tikslus iki 30 metų tam, kad e, būtų galima Europos Sąjungai tarptautiniu mastu sulaukti didesnio pripažinimo? Pirmiausiai, Manau, kad šis pasiūlymas, kuris yra pateikiamas, yra pakankamai tolygus, tai 40 procentų sumažinti emisijas, 27 procentais padinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį ir 30 procentų sumažinti energijos vartojimą. Ponas Junkeris įvertino tuos tikslus kaip visiškai minimalius ir jis norėtų, kad tai būtų privalomi tikslai, tačiau šis pasiūlymų paketas yra tolygus ir mes pareikalausime iš visų sektorių ir iš visų ES valstybių narių šių tikslų siekti ir jų laikytis. Didžiausios pasaulio ekonomikos ir didžiausios teršėjos, jeigu Paryžiuje sugebėtų patvirtinti platesnių užmojų tikslus, nei tai aš tikrai jiems nesipriešinsiu, savaime suprantama, komisija nekaišiaus pagaliau yra tus tam, kad platesnių žmonių tikslai nukreipti prieš klimato kaitą būtų patvirtinti, tačiau turime nepamiršti ir tokios galimybės ir e, <clears throat> e, galbūt turėtume peržiūrėti, jeigu būtų partinda 40 procentų CO2 mažinimo tikslas, e, tam tikrą tarptautinių kreditų taškų sistemą dėkti, nes mūsų taršos leidimų prekybos sistema pasaulio mastu dėgiama ir taikoma galėtų būti labai brangi. jeigu jūsų komitetai pritars mano kandidatūrai, aš svarstysiu labai įdėmiai galimybę e, taikyti tarptautinę kreditų sistemą ir e, ją taikant siekti emisijų mažinimo tikslų. Kolega Gerbrandi užduoda klausimą. Ačiū pirmininkė, ponė Kanjėtė. Klimato politikos ir E, energetikos e, portfelis galbūt yra pats įdomiausias e, vertinant komisijos, veiklų, komisijos narių veiklos rytis. Aš nepasisakiau šių dviejų sričių sujungimą, tačiau prognozuojant problemas, su kuriamis susidursite, <clears throat> Galbūt e, šių dviejų sričių susijimas galėtų atverti mums naujų galimybių sprendžia dabartinis iššūkis. Pagrindinis klausimas mums, ar jūs tinkamiausias asmuo tapti šio komisijos nariu, kadangi Jūs e, anksčiau buvote susijęs su naftos pramonė, netrodote pats tinkamiausias kandidatas. Vienintelis būdas mūsų įtikinti kitaip yra parodyti savo rimtą nusiteikimą kovoti su klimato kaita. Taigi įtikinkite, prašau mane, kaip jūs asmeniškai imsitės netidėliodamas šitokių darbų. Pamėginsiu jūs įtikinti, tačiau Dar prieš tapdamas kandidatu į energetikos komisijos narius, aš buvau aplinkos ministras Ispanijoje. Aš tuo metu turėjau akcijų tose dviejose e, kompanijose. E, tačiau aš e, jau tuo metu kovojau prieš klimato kaitą, rašiau komisijos narį Hedegard laiškus ragindamas patvirtinti plačių užmojų kovos su klimato kaita tikslus, aš buvau e, ekologinio augimo grupės narys, aš e, pasisakiau už atsinaujinus energijos šaltinius, e, už kovą su klimato kaita anksčiau, ponė Herbrandi, kuomet aš dar nieko bendro neturėjau su pasirengimu šiam klausimui, aš jau kovojau prieš klimato kaitą nes manau, kad tai yra turbūt svarbiausias darbas, kuris laukia pasaulio. Mes turime veikti jungtinių tautų kontekste, pasiekti bendrų susitarimų. Mes e, <clears throat> turime e, apjungti bendroms pastangoms daugiau nei 200 įmonių. Čia politikai negali galvoti ir mąstyti e, trumparegiškai, turi mąstyti ilgai ilgalaikę perspektyvą. Klimato kaita yra ilgalaikės perspektyvos klausimas ir šiau e, kalbėjau anksčiau, kad su naftos pramonė nieko bendro e, neturiu, beveik turėjau tik 2 procentus akcijų, tačiau dirbdamas vyriausybės struktūrose aš kovojau už e, ekologinį augimą, už žalę ekonomiką. Ir tą aš dariau, ati, anksčiau tą darysiu ir ateityje. La parola la collega Rodriguez Rubio. Dėkuoju dabar žodis kolegė Rodrygas Rubio. Dėkuoju pirmininkė. Dėkuoju pirmininkė. Pone Arijas Kanietė, šiaip tai man tikrai gėda, kad dar kartą turime kalbėti apie jūsų šeimą. Aš e, iš tikrųjų to nedaryčiau, jeigu nežinočiau, kad e, tikrai gali būti tam tikrų jūsų asmeninių interesų susijusių su jūsų portfeliu. Jūs e, turėjote akcijų dviejose naftos įmonėse šiomis dienomis buvo paskapta ataskaita apie jūsų svainį ir ten sakoma, kad jis tikrai dar turi interesų tojas, tose įmonėse ir paaiškinkite, ar tikrai taip nėra. Mano vienas e, draugas e, studijavo topografiją, e, paskui nerado darbo ir po to ana, e, gilinuosi į e, foto, fotovoltus, e, gilinuosi į saulės elementus, o paskui jūs panaikinote paramą e, sinaunančios energijos šaltiniams. Ir ką jam dabar daryti? Deja, klausimas buvo nutrauktas. Atsakymas. Visų pirma, aš savo akcijomis neatsikračiau taip jau labai greitai. Pirmininkas Juncker trečiadienį pasiūlė mano kandidatūrą ir po to aš nusprendžiau parduoti tas akcijas tam, kad veikčiau kuo e, skaidriau ir kad aš skladyčiau visas abejones. Taigi aš tai dariau tikrai skaidriai. Antra, dabar vyksta mano klausimai, todėl kad jūs turite įvertinti mano tinkamumą būti komisijos nariu. Komisijos nariai yra nepriklausomi nuo e, nacionalinės e, politikos. Mes neturime atsakyti e, niekam savo valstybėje. E, taigi, jeigu ar Ispanijoje politika yra teisinga ar neteisinga, man tai e, neturi, manęs tai neturi liesta, todėl kad aš turiu rūpintis Europą, turiu skatinti mm, atsinaujančius energijos šaltinius e, mm, ir pavyzdžiui transportą, tran, atitinkamas transporto rūšis, kuriomis naudojantis būtų galima skatinti atsinaujančius energijos šaltinius. E, Ispanija 2013 metais 16,1 procentų energijos yra išgaunama iš atsinaunančio energijos šaltinių ir tikslas yra 20 procentų iki 2020-ųjų. Taigi Ispanija tikrai atitinka reikalavimus. Bet aš šiaip turiu atsakyti tik už Europos politiką. Turiu siekti kuo geresnės Europos politikos ir už, siekti užtikrinti, kad egzistuotų gera Europos politika, skatinant atsinaujinančius šaltinius, kovojanti su e, rinkos iškraipimais ir gerai kontroliuojant vidaus rinką. Dėkoju. Žodis Eik Pūnai Eikautų. Dėkuoju pirmininkė, ponė Kanietė. Visų pirma, ar galėtumėte aiškiai pasakyti dėl savo svainio ir kaip jis yra susijęs su skirtingomis įmonėmis? Nes manau, kad jis tikrai yra jūsų šeimos narys. Antra tikrai ilgai užtrunka, kol jūs ką nors atskleidžiate. Pavyzdžiui, kai Petrolegas Kanarės buvo 2011 metais skirtos lėšos, jūs vadovaujate būtent tai įmonė tada. Ir tik 2014 metais tai buvo uh, kai 2014 metais tai buvo atskleista, jūs sakėte, kad jūs apie tai nežinojate. Kaipgi galėjote nežinoti? Taip ir ponas Hilton tą patį sakė. E, ir kaip pasakė jis, jūs sakėte, kad nežinojate apie tą situaciją. Kaip jūs galėjote viso to nežinoti, kai buvote kandidatas, e, paskirtas kandidatu į klimato politikos energetikos komisijos narius? Kol aš dar nebuvau paskirtas kandidatu, aš nenorėjau, neturėjau ketinimų parduoti tų akcijų, todėl kad tai buvo skirtinga veikla nuo Europos reikalų. Kai tik sužinojau, kad tapsiu komisijos nariu, nusprendžiau akcijas parduoti. Aš žinau, kad ten nebuvo jokio interesų konflikto. Bet, norėdamas, kad nebūtų jokių abejonių, žengiau dar vieną žingsnį. nes nenorėjau, kad būtų kažkokių ten sakymų, kad tai yra interesų konfliktas. Ir mano sunus atsistatydino iš valdybos nario vietos. Man buvo mūsų klausima taip pat apie mano šeimos narius, apie žmoną ir aš pasakiau, kad nei sunus, nei žmona niekas neturi jokių interesų jokioje įmonėje. Problema yra tik tiesioginė šeima. Jūs tai žinote. Ir kai tik sužinojau, kad tapsiu komisijos nariu, ėmiausi iš karto veiksmų. Ir Ispanijoje iš karto akcijų parduoti negalime, nes tai yra privati ribotos atsakomybės bendrovė, tam reikia 3-5 dienų. Taigi aš tai padariau tikrai skaidriai. Ir aš manau, kad aš labai drąsiai galiu pasakyti, kad nėra jokio, jokio interesų konflikto. Mano žmona ir sūnus nėra įsitraukę į e, šį verslą. Dėkuoju dabar žodis petičinį. Dėkuoju pirmininkė. Labas vakaras, ponia Kanietė. Mes iki šiol kalbėjome apie jūsų šeimą, o aš kalbėsiu apie savo šeimą. Mano šeima ir aš, visa mano tauta, gyvename toje zonoje, kur yra naudojamas hidraulinis skaldimas, išgaunant naftą jau 20 metų. Ir aš galiu Jums pasakyti, kad toje zonoje yra didžiausias jaunimo nedarbas visoje Europoje. Ten buvo, e, buvo e, sugriauta, sugriautas žemės ūkis, visos įmonės van, po, po gruntiniai vandenys užteršti. Ir netgi daugia, didžiausias vėž, vėžių sergančių žmonių skaičius, todėl kad jie, juos veikia įvairūs, įvairūs sunkiai metalai ir taip toliau ar jūs tikrai imsitės kokiu nors veiksmu, kad nustotų, kad būtų sustabdyta panaši veikla, kuri tikrai kenkia ir žmonėms, ir aplinkai? E, kaip jūs žinote, sutartyje yra nustatyta, kad kiekviena valstybė turi išimtinę savo teisę nuspręsti, kaip apsirūpinti energiją ir kaip ją panaudoti. Tai yra e, nacionalinė kompetencija. Europos Sąjunga ir Europos komisija parengė rekomendacijas tam, kad jeigu valstybė imasi kokio nors sprendimo, gali, e, pavyzdžiui, e, vykdyti, išgauti tą naftą kaip nori, bet turi užtikrinti, kad būtų laikomasi taisyklių ir tai turi būti e, daroma kuo saugiau. Dabar jau veikia mokslinis tinklas, kuris turi įvertinti turi įvertinti skalūnų dujų išgavimą ir koks būtų geriausias išgavimo metodas. Na ir iš tos, remdamiesi tą analizę, mes galėsime parengti tam tikras normas, tam tikras taisyklės, kuriomis bus galima mm, reglamentuoti e, skalūnų dujų išgavimą. Ir kad būtų kuo mažiau teršiama aplinka. Mes e, tai tikrai bus daroma laikantis geriausios pasaulyje nu, nusistovėjusios tvarkos. Taigi reikės atsižvelgti ir į socioekonominius padarinius. Ir atsižvelgus į mano minėtą analizę mes galėsime patvirtinti teisės aktą, kuris bus įpareigojantis, kuris bus privalomas nacionalinės vyriausybės galės tai įgyvendinti valstybėse narise. Mm, dėkuoju dabar žodės e, Pilar de Castillo. Dėkuoju komisijos nariai. Dėkuoju už e, jūsų aiškumą ir už e, jūsų ryštą kovoti su klimato kaita ir aktyviai darbuotis energetikos sektorija. Žinoma, dar daug kas minės jūsų šeimą, bet mes jau išsiaiškinome, kad interesų konflikto nėra. Jūs viską išaiškinote, bet tai išaiškino taip pat ir teisės komitetas. Bet aš norėčiau pasakyti apie energetinį saugumą, nepriklausomumą. pasaulyje atsiranda energetinių salų ir yra kuriami e, išmanus energetikos tinklai. Kokių priemonių komisija galės imtis tam, kad būtų užtikrintos jungtis, kurių pasaulyje dar trūksta? Žinoma, jungtis yra labai svarbios energetiniam saugumui. To reikia Baltijos e, regionui, rytų Europai ir Ispanijai. Reikia, kad būtų sukurti išmanus tinklai, smart grids ir kad būtų veiksmingai naudojama elektros energija. Jau e, Barcelonos e, E, tarybos metu 2000 metais buvo susitarta, kad 10 procentų jungčių turėtų būti e, paruoštos. Šis tinklas, šis um, uždavinys e, yra įgyvendinamas, jo yra siekiama Europos projektais. Ir šių tikslų mes laikysimės. Deja, Deja, tik Iberijos pusėsalyje šio reikalavimo nėra laikomas, taigi reikia siekti dar didesnės pažangos. Komisija siekia geresnio dialogo e, tarp Prancūzijos, Ispanijos ir Portugalijos institucijų tam, kad būtų įveiktos šios kliūtys, kad būtų išspręstos šios problemos. Taip pat yra projektų, pagal kuriuos bus galima jungtise pakeit, pakeisti įtampą, taip pat nuo 1400 perėti prie 2800 vatų. Taip pat ir e, Biskalijos e, įlankai projekt, yra skirtas e, projektas. Reikėtų mobilizuoti, surinkti išteklius, kadangi Connecting Europe iniciatyvos neužtenka, todėl reikia investicijų iš bankų ir taip pat Junker paramos. Dėkuoju dabar žodis grot. Ačiū, ponė Klenietė, per pastarąsias dienas ir savaitės jūsų finansiniai ir jūsų šeimos ryšiai su naftos pramonė buvo svarstomi parlamente ir visuomenėje jūsų kandidatūra. Dėl to tikrai e, nesusilaukė teigiamą vertinimą vakar, jūs pristatėte savo finansinių interesų deklaraciją, tačiau geriau vėliau negu niekada, taip pat kaip ir <clears throat> dėl e, taršos leidimų bei e, e, prekybos atidėjimų. Jūs pristatė savo poziciją geriau vėliau niekada, tačiau <clears throat> kokios nuomonės jūs laikote, ar rinkos stabilumo rezervą reikėtų patvirtinti anksčiau ar po 2020 metų, kuomet jau nebebus galima taikyti taršos leidimų sistemos iš šios klausimus norėčiau e, išgirsti atsakymus, o apie šeiminius ryšius NATO's pramonę jau neklaus, nes klausimai buvo užduoti, nors nepaisant to galėtumėte tai vis tiek paaiškinti. Oi. Klausimas yra sveitingas, taigi mėliau jį angliškai atsakysiu, nes mano vokiečių kalba nėra tokia gera. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad e, Noriu pasakyti, kad e, e, CO2 rinka, taršos leidimų sistema yra pakankamai veiksminga priemonė siekiant sumažinti CO2 išmetimą ir aš e, tvirtai įsitikinęs, kad šią sistemą reikėtų taikyti. Dėl rinkos stabilumo rezervo manau, kad tai labai Tinkama priemonė orientuota į rinkos poreikius, susijęta su kainų svyravimais ir e, galima nukreipti tam, tikras, e, tam tikrus lėšus rautus į rezervą, e, paimti iš jo. Jūs klausėte, ar reikėtų tobulinti, ar nereikėtų tobulinti. Bijau, kad taršaus leidimų prekybos atidėjimas E, buvo viena iš priemonių, tačiau šie leidimai, kurių prekyba buvo sustabdyta, vis tiek turės grįžti į rinką ir gali atitinkamai paveikti kainas. Ir tai būtų blogas signalas. <clears throat> Tačiau aš, turėdamas pakankamą paramą iš parlamento, pasistengsiu įtikrinti įtikinti tarybą e, rinkos stabilumo rezervo būtinybę ir e, su pasirengęs plataus masto dialogui su parlamentu dėl rinkos stabilumo priemonės, nes, kaip žinia, visi klausimai susijęs su taršos leidimų prekyba yra pakankamai sudėtingi. Taigi man tikrai šanksto rūpėtų užsitikrinti parlamento paramą. Ačiū Dabar žodis kolegų Jatskevičiu. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Penjetė. Norėčiau jūsų paprašyti, pristatyti komisijos ir jūsų kaip būsimojos nario veiksmus užtikrinant ES energetinį nepriklausomumą nuo energijos tiekėjų ir tiekimo krypčių kalbėjote apie būtinybę užtikrinti energetinių jungčių statybą, galbūt paminėtumėte kitus veiksmus, kurių turėtų imtis Europos komisija šioje srityje. Kalbėjote apie paramą energijos išteklių gamyboje lygmenių. Galbūt apie tai galėtumėte daugiau ką nors pasakyti. <clears throat> Taip manau paklausti, kaip taršos leidimų priekybos sistemos reforma įtakos e, valstybių narių ekonomikas, kam bus naudinga ir kam tie mechanizmai padarys žalos. Ačiū. All, uh, Pirmiausiai, siekiant užtikrinti energetinį saugumą, privalome diversifikuoti tiekimo šaltinius, negalime tapti priklausomi nuo vienintelio tiekėjo, tarkime dujų tiekėjo, taip pat privalome turėti visur Europoje energetinės jungtis, turime plėtoti pietų koridorių. Akivaizdu, kad negalime tęsti pietų srauto projekto, nebent bus užtikrinta, kad šis projektas atitinka ES teisės aktus, ES teisyną priešingų atveju mes tapsime priklausomi nuo trečiųjų šalių, turime plėtoti jungčių energetinių tinklą, tai turi tapti <clears throat> e, Europos transporto energetikos tinklų prioritetų ir šiam klausimui reikia skaitų jos dėmesį gyvenina tinkamus projektus. Taip pat privalome sutelkti, mobilizuoti struktūrinių fondų lėšus. Dabar 20 procentų struktūrinių fondų lėšų skiriamos spręsti klimato, energetikos politikos problemoms turime bendradarbiauti su valstybės narėmis. Tam, kad šis tikslas būtų pasiektas, paklausėte dėl taršos leidimų prekybos sistemos reformos ir kaip aš sieksiu užtikrinti, kad pramonės įmonės išliktų konkurencingos. Mes e, turime e, nemokamai kai kurios leidimus kai kurioms šalims suteikti. Kol kas dabartinė sistema neveikia optimaliai, taigi turime pagalvoti apie tai, kaip ją pakeisti, siekiant išlaikyti pramonės konkurencingumą. Tačiau taip pat turime nepamiršti ir tų šalių, kurios e, ketina išlaikyti subsidijas savo energetikos įmonėms. Taigi turėsime pagalvoti, ar dirbti su senai sistema, ar ją tobulinti. Ačiū, dabar kolega Petersen klaus. <clears throat> Ačiū pirmininkė. Mano vertinimu, Europa susiduria šiuo metu su dviem didžiausiais iššūkiais. Tai yra kova su klimato kaita ir siekis padidinti energetinį saugumą, taupant energijos išteklius, panaudojant daugiau atsinaujinančių energijos šaltinių ir mažinant priklausomybę nuo tam tikrų kūro rūšių, atsižvelgiant į e, Europos potencialą, didinant atsinaujinančių energijos šaltinių gamybą, pasinaudojant e, jėgainėmis atviroje jūroje, kaip užtikrinsite, kad e, šie šaltiniai galės būti eksportuojami viso Europos teritorijoje, kaip užtikrinsite, kad būtų sukurta vieninga e, energetikos rinka, e, kuri galėtų būti tas raktas, padėsantis mums išspręsti šias e, dvi didelio masto problemas. Ačiū už klausimą. Susidurime su dideliomis problemomis plėtodami atsinaujinančių energijos šaltinių sritį. Tačiau viena problemų yra ta, kad bendroji rinka neveikia tinkamai, nes <clears throat> eksportas tarp valstybių yra ribotas, neturime pažangių paskirstimo tinklų, todėl privalome investuoti šioje srityje ir aš pasistengsiu pateikti pasiūlymą dėl bendrosios rinkos e, kūrimo procesų pabaigos, nes jeigu sugebėsime sukurti bendrąją rinką, sugebėsime sukurti pažangiosius tinklus, tai galėsime didinti savo e, pajėgumus taip pat ir atsinaujinančių energijos šaltinių gamybos, pavyzdžiui, e, energijos išteklių gamybos Šiaurės jūroje ir <clears throat> Šiaurės jūroje gyvendinamų vėjo jėgainių kitokių e, atsinaujinančių energijos šaltinių projektai turėtų gauti tinkamą finansavimą iš ES e, lėšų. Turime skatinti bendradarbiavimą ir turime siekti sukurti veikiančią bendrąją rinką. be pažangių tinklų mes nesugebėsime visapuškai pasinaudoti atsinaujinančiais energijos šaltiniais, priešingų atveju reikės labai didelių saugojimo pajėgumų. <clears throat> Taigi investicijų iš ES biudžeto šiose sritise prireiks nemažų. Ačiū, dabar suteiksiu žodį kolegijai Lopes. Pane Kanietė. E, <clears throat> šiandien buvo E, paminėti keli argumentai, kodėl neturėtumėte tapti komisijos nariu. Jūs praktiškai e, nusausinote upes Ispanijoje, leidote hidraulinį e, skaidimą naudoti, ieškant skalūno dujų ir dėl to padidėjo energetinis skurdas, jūsų veiksmai tikrai netitinka jūsų kalbų, jūs nesate kompetitingas šiam darbui. Pažvelkime vien jūsų interesų deklaraciją, kuri keičiasi kiekvieną dieną vakar. Išgirdome apie papildomas e, įmokas, e, kurias finansinius išėlius, kurias gauti iš savo politinės partijos, galbūt dar kažką pamiršote, pavyzdžiui, tai, kad e, įmonės, kuriuose turėjote akcijų, <clears throat> yra įtariamos e, tuo, kad e, jų savininkai buvo kiti. Kalbėtojas nutraukiamas. Nežinau, e, nesu tikras, koks buvo jūsų klausimas, tačiau dar kartą noriu pasakyti tai, ką kartu anksčiau. Aš e, noriu dar kartą pakartoti, kad e, energijos ir klimato politikos klausimus spręsiu ES vardu ir pasistengsiu užtikrinti, kad visiems galiotų sąžiningos žaidimo taisyklės, norėsiu ir sieksiu užtikrinti, kad veiktų bendroji rinka kuri būtų naudinga atsinaujinantiems energijos šaltiniams. Noriu, kad, išvengti, kad Europa išvengtų tokių problemų, su kokiamis susidūrė Ispanija. Ir tas problemas sukėlė ne vyriausybė, kurioje dirbo, tačiau ankstesnė vyriausybė, jos energetiniai sprendimai e, sukėlė energijos išteklių kainas ir žmonės negalėjo už juos susimokėti. Mes privalome patvirtinti tam tikrus principus ES lygių, kurie užtikrintų be e, didelio masto subsidijų atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo galimybę ir tai būtų parama atsinaujinančiai energetikai ir kartu reikia plėtoti pažangius paskirstimo tinklus, kalbant apie energijos efektyvumą, energijos taupimą, aš siūlysiu privalomus tikslus, aš remsiu atsinaujinančią energetiką, ieškosiu daugiau energijos išteklių šaltinių ir stengsiuosi užtikrinti kad e, kai kurios valstybės narės netaptų arba taptų mažiau priklausomomis nuo vieno ar dviejų tiekėjų, aš vykdysiu europinę politiką, atsižvelgdamas į visų valstybių interesus, taip pat ir į tų, kurios anksčiau šią srityje vykdė netinkamą politiką. Kolegė e Ryvasi žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Kanietė. Vienas iš svarbiausių Europos parlamento principų yra skaidrumas. Vertindama jūsų biografiją, kuomet buvote aplinkos ministru, jūs išdavėte leidimus Repsol e, ieškoti naftos prie Kanarų salų. Dvi klaidas padarėte. Pirmiausiai gavote iš viešųjų ir privačių institucijų prašymus suspažinti su dokumentais susijusiais su šio leidimo išdavimu, atmetėte visus šios prašymus. Antroji klaida, kodėl padarėte. Jūs viduržėme jūroje e, vykdėte naftos grėžimą tuo metu, kai visos valstybių narių institucijos ir turizmo pramonė e, jūs ragino to nedaryti, peržiūrint e, naftos platformų saugumo aspektus ir su uh, jomis susijus teisės aktus. Kaip galime jomis pasitikėti? Ačiū už Jūsų klausimą. Noriu vieną dalyką pasakyti. Aš tuo metu nebuvau pramonės ministru ir aš neprimėjau jokių sprendimų susijusių su naftos žvalgyba. Ta, tie sprendimai priklauso pramonės kompetencijai, ne aplinkos kompetencijai, ne aplinkos ministerijos kompetencijai. Ispanija yra teisinė valstybė ir uh, <clears throat> joje yra numatyta galimybė atlikti aplink, poveikio aplinkai vertinimą ir tą vertimą atlieka ne politikai, o ekspertai, o tie ekspertai yra labai kompetentingi ir jeigu ekspertai pateikia teigiamas išvadas, yra išduodamas leidimas vykdyti naftos žvalgybą, jeigu e, išvados yra neigiamos, tai, tai leidimai yra neišduodami. Ir aš esu būdamas aplinkos ministru uždraudęs e, vienas didžiausių įmonių vykdyti naftos gavybą, nes e, poveikia aplinkai vertimo išvados buvo neigiamas. Ir <clears throat> aš e, manau, kad būtent atsakingi už tam tikras sritis asmenys turi priimti sprendimus, vadovaudami vadovaudamėsi atinkamos išvadomis. Ir sprendimai šioje srityje priimami neturėtų būti politinio pobūdžio kalbant apie pasiūlymas e, peržiūrėti direktyvą dėl naftos platformų, manau, kad ta direktyva yra gera, joje numatytas atitinkamos e, užkardimo priemonės, aš įvertinsiu, kaip ta e, direktyva veikia. Ir jeigu peržiūros metu bus nustatyta, kad reikia papildomų griežtesnių prevencinių priemonių, mes jas pasiūlysime. Ir toks yra mano darbo principas. Aš visuomet atsižvelgiu į ekspertų nuomonę. Aš nepriimu politinių sprendimų tam, kad padėčiau draugams ar kažkam kitam. Aš visuomet atsižvelgiu į mokslininkų išvadas ir tai yra vienintelis būdas nulemintis mano uh, elgesio. Ekspertai, pavyzdžiui, teigia, kad klimato kaita vyksta iš tiesų ir aš jais tikiu. Sveiksiu žodį kolegai Helmeriui. Uh, well, thank you, President and Commissioner Designate. May I... Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas paskirtasis komisijos nary. Aš esu e, didžiausios Britų delegacijos parlamente pranešėjas energetikos, energetikos klausimais ar atsakingas narys energetikos klausimais. Ir tas pasirengimas per nelyg daug e, atsinaunančių energetikos šaltinių naudoti privedė prie katastrofos iš tiesų. Juk ir komisijos narys Oettingeris sakė, kad nebeįmanoma tęsti vieningos e, energetikos politikos ir ponas Tajanis yra sakęs, kad čia vienas didžiausių iššūkių ir problemų ES kylančių. Ar jūs rizikuosite ES gerovę, ES ūkio gerovę, toliau plėtodamas šitą žaliųjų e, ekstremalų siūlomą liniją? Thank, thank you. Thank you very much for your, for your intervention. Ačiū Jums už pasisakymą, už pastabas dėl pasaulinio atšilimo. Čia jau nebe nuomonės klausimas. Yra tokie faktai, yra duomenys surinkti. Tai vyksta. Akivaizdžių įrodymų turime. Pasaulio temperatūra kyla, kol kas 0,8 laipsniai Celsijaus užfiksuoti, bet Jeigu pakils daugiau negu 2 laipsniais Celsijaus, susidursime su katastrofiškais padariniais. E, dėl energetikos išteklių taip, mums problemų kyla, kainos didelės ir mes e, priklausomi nuo naftos, nuo dujų tiekimo JAV. Kainos yra žymiai mažesnės. Taigi, su konkurentais tikrai e, neligumų ir skirtumų yra. Dėl to mes ieškome autonominių, nepriklausomų energetikos šaltinių, kuriuos galėtumėm, galėtumėm panaudoti ir norime veiksmingai panaudoti energetikos šaltinius. Ir tik kartu mes tuos pajėgumus savo išplėsime. Tada galėsime, turėsime daugiau ir perkamosios galios šioje srityje. Kiekvienas kol kas sprendžia už save ir veikia dėl savęs, tačiau mes visi kartu, sujungę jėgas, galėtume dėrėtis dėl žymiai geresnių kainų ir tai pasitarnautų mums visiems. Tai akivaizdus dalykai ir tikrai stengsiuosi visus įtikinti šio proceso naudą. Tačiau kada reikėtų daryti Paryžėje kitais metais, aiškiai pasisakyti už klimato kaitos tikslus ir siekti jų ambicingų, kad visos šalis dalyvaujančios prisijimtų vienodus įsipareigojimus ir visoms būtų sudaromos vienodos taisyklės. Ačiū. Toliau kalbės kolegė Godin. Gerbos paskirtasis komisaras, aš taip pat esu skeptiškai nusiteikusi dėl jūsų interesų konflikto. Prancūzija sako, man yra ugnies be dūmų. turint omenyje, kad į e, offshore'inius naftos grežnius investuojamos tikrai rimtos sumos ir vėjo jėgainės taip pat gauna subsidijas ir nėra pakankamai vystosi. Šiaurės jūroje šiuo metu žlugo atitinkamas vėjo jėgainių projektas atviroje jūroje Taigi, mano klausimas, ar jūs ketinate užsakyti poveikio įvertinimą vėjo jėgainių projektų plėtojimui ir e, kitiems atnaujinančiams energijos šaltiniams. Atsakymus jūsų klausimą galiu pasakyti, kad e, tikrai geras dalykas e, gauti poveikio įvertinimą prieš priimant atitinkamus sprendimus energetikos rytie. Tačiau mes susidurime su <clears throat> problemomis didžioje Europos kontinento dalyje dėl trūkstamų energetinių jungčių dėl, ir būtent dėl to kila problemos Šiaurės jūroje, siekiant integruoti atviroje jūroje veikiančius jėgainės prijungti prie paskirstimo tinklo, o ne tik siekti, kad jie veiktų regionių lygmenių. Ir e, tą patį būtų galima pasakyti ne tik apie elektros energijos, tačiau taip pat ir apie dujų rinką, apie dujų saugiklas ir ta energetinė, energetinės priklausomybės problema yra didelio masto ir būdinga visai Europai. Aš primdamas e, visus savo sprendimus, jeigu dirbsiu komisijos nariu, esu pasirengęs e, atsižvelgti į visus poveikio tiek ekonominio, tiek socialinio, tiek aplinkos sauginio vertinimus. Aš dalyvausiu viešuosiuose konsultacijose, kuo didesnio masto susitikinėsiu su suinteresuotais subjektais, ir užsakinėsiu poveikio vertinimo tyrimus, kad e, galėčiau įsitikinti, kokį konkretų poveikį gali padaryti atskiri sprendimai. Taigi visiškai pritariu jūsų nuomonė. Ačiū žodis pana Karinšiu. Mr. Commissioner Designate. Gerbiamas paskirtasis komisijos nariai, klimato politikos ir energetikos portfelis susijęs su nemaža dilema. Viena vertus egzistuoja poreikis mažinti CO2 emisijas ir kovoti su klimato kaitos iššūkiais. Kita vertus yra ir pramonės ir vartotojų interesai, į kuriuos reikėtų atsižvelgti. Norime didinti darbo vietų skaičių ir kurti ir, ir didinti augimą. Kaip jūs rasite tinkamą pusiausvyrą tarp šių interesų, galvojant taip pat ir apie energetinio saugumo užsitikrinimą? Mes turime mažinti savo, nepriklauso, savo priklausomumą nuo dujų ir naftos importo iš kitur. Manau, kad tai, ko gera, yra sudėtingiausia mano darbo dalis. Taip, viena vertus užtikrinti tiekimą visiems europiečiams, tačiau prozingomis kainomis. Ir aš tenksiuosi dėl to, dirbdamas e, pačiomis įvairiausiamis linkmėmis, nes tai nėra izoliuotas klausimas. Jį reikia integruoti į visas kitas mūsų veiklos rytis. Taigi, vienas iš mano prioritetų ir bus energetinio veiksmingumo užtikrinimas. turime žvelgti tas nuostatas, kurios veiks po 2020 metų ir galvoti apie tai, kaip elgsimės toliau, kaip izoliuosime pastatus, kaip užtikrinsime tą energijos taupimą. Kita vertus, sieksime pigesnių, pigesnės energetikos panaudodami atsinaujinančius išteklius. Šiuo metu jie gal nėra patys rentabiliausia, tačiau turime investuoti į tą sritį, taip pat ir į e, anglės sugavimo ir saugojimo technologiją. Ir be viso to dar nepamiršti taip pat ir jungčių. Man atrodo, pietų koridorius yra pats didžiausias prioritetas, bet lygiai taip pat nepamiršime ir Baltijos regiono. Žiūrėsime, kaip seksis sinchronizuoti elektros tinklus Kol kas be abejo tai brangus projektas. Mm, kaip galime spėti, tačiau visgi reikia sinchronizuoti, suderinti viską ir tuomet galėsime jau rimčiau imtis ir klimato kaitos problemų sprendimo. Be abejo, nėra garantijos, kad pasieksime tų tikslų, tačiau mes būtinai to sieksime. Ačiū. Toliau ponas Martin. Herr Kanete, Sie waren Minister zu der Zeit, als die spanische Regierung am 30. Pone Kanietė, buvote aplinkos ministras Ispanijos, kai buvo legalizuotas hidraulinis skaidimas ir kai buvo um, sutiktas prioritetas skalūnų dujoms jūs legalizavote taip pat ir Amerikos kompanijų kai kurių veiklą Europoje. Kaip tuomet, būdamas Ispanijos aplinkos ministru, kokiais argumentais remdamasis nusprendėte, kad skalūnų dujų hidraulinis skaidimas yra visiškai nepavojinga technologija ir kad galima to drąsiai imtis, kai visur, kur Europoje yra skambinama pavojaus varpais dėl tokios technologijos taikymo. Taigi tas man įdomu. Na, o dėl klimato kaitos konferencijos 2015 metais Paryžiuje jau vyks visai netrukus. Ar galėtumėt pasisakyti dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų dydžio? Klausimas. Kalbėtoja nutraukiama. thank you, thank you eh, for your question. First of all, the decision to, to, to, to use. Um, Ačiū už klausimą. Hidraulinio skaidimo technologiją taikyti yra kiekvienos nacionalinės valstybės e, vyriausybės e, kompetencija spręsti dėl to. Imtis ar ne. E, tokių projektų. Komisija numatė rekomendacijas tik tai. Gairias, kurių reikėtų laikytis, išduodant licencijas jų prašantiems subjektams. Aš tikrai nesprendžiau dėl hidraulinio skaidimo technologijos pačios tinkamumo tuo metu, būdamas ministru. Tik sakiau, ir stengiausi, kad šiai technologijos taikymai būtų keliamas išsamaus poveikio vertinimo aplinkai reikalavimas. Kad visa tai vyktų pagal kuo griežčiausius kriterijus. Komisija įkūrė atitinkamą tinklą, kuriuo remiantis tiesiog yra kaupiama informacija patirtis šioje srityje. Ir tik tai remdamasis tą visą informaciją ir jos analizę galėčiau siūlyti kokius nors tolesnius teisės aktus. Paryžiuje sustikimo metu stengsimės pasiekti pareigojantį sustarimą visoms dalyvaujančioms šalims. Taigi žiūrėsime, kokį bendrą vardiklį pavyks pasiekti. Mes norime būti lyderiai jeigu spalio mėnesį bus patvirtintas atitinkamų tikslų paketas dėl 40 procentų, tai tikrai ambicinga. Ačiū toliau kolegė Višnievska. Panie kandidačiai, biurams padau. Dėkoju. Pone Kanietė, turint galvoje tai, ką Europos komisija numačiusi kaip tikslą mažinti 10 procentų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir tą faktą, kad iki 30 metų tik 4 procentais realu sumažinti. Į ką ketinate daryti? Toliau taikant klimato kaitos paketą ir bandant išsaugoti daromą pažangą įvairiose srityse, kurioms taikomi ir energetiniai pribojimai. Kaip ketinate dirbti, ką daryti, kad tokios šalis kaip Kinija ar JAV, kur yra didžiausia emisijų lygiai fiksuojami, taip pat pradėtų taikyti priemonės dėl išlakų mažinimo. Pirmiausiai, ką reikia padaryti, siekiant atitikti išsikeltus klimato kitos rytie tikslus, tai įgyvendinti visus esamus susitarimus ir teisės aktus, kurie susijęs su 2020 metų strategija. Ir mano vienas aukščiausių prioritetų tapus komisijos nariu bus užtikrinti tolesnius darbus šioje srityje. Tuo pat metu reikės ruošti ir naujus teisės aktus, kurie numatys, kaip reikia siekti tikslų tarp 2020 ir 30 metų. Tai bus direktyvų siūlymai visoms susijusioms sritims. O dėl kompromisų siekimo aš dirbsiu kartu su vicepirmininku atsakingu už energetikos energijos sąjungos kūrimą ir būtinai kalbėsimės, sieksime užmėgsti ryšį su visais suinteresuotais subjektais, su svarbiausiais veikėjais šios ryties. Be abejo, su JAV, su mm, ekonomikos atitinkamu forumu, kuris taip pat sprendžia tos klausimus. G7, G20 irgi svarbus forumai Ir be abejo, nepamiršim nei Kinijos, nei Indijos. Ir dar kas svarbu pabrėžti, stengsimės dirbti ir su mažiausiai išsivyščiusiomis šalimis. Sieksime mėgsti ryšį ir su e, Latino Amerikos šal, šalimis, pagal ES ir LAK šalių partnerystę. Taigi man atrodo, kad tiesiog svarbu numatyti aukštą prioritetą ir rimtai kovoti su klimato kaitos padariniais. Ačiū. Toliau kolega, kolegė Berder. Ačiū, ponė pirmininkė, atleiskit, jeigu užduosiu patį sudėtingiausią klausimą, bet iš tiesų mažinti emisijas yra labai svarbu kovojant su klimato kaita tačiau ne vien tik tai svarbu daryti. E, miškų kirtimas, e, maisto produktų kainų augimas, e, migracijos spaudimas. Visa tai irgi įtaka darantys veiksniai. Kaip jūs spręsite tos iššūkius turėdamas galvoje, kad ES nori tapti lyderę šioje srityje ir imtis kiek įmanoma skubesnių veiksmų? Norime išgirsti jūsų patikinimą dėl to, kad ES taps lyderė šios ryties, to pačiu švelnindama klimato kaitos padarinius. Ir ar iš tiesų įgyvendinsite ambicingus tikslus dėl atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo, tuo pat metu atsižvelgdamas ir į, pavyzdžiui, žemės grobstimo problemą besivystančiose šalyse. Iš tiesų, keli klausimai suplakti į vieną, bandysiu atsakyti. Be abejo, klimato kaitos atžvilgių numatyti ambicingi tikslai. Tačiau būtent dėl to sieksime kombinuoti, derinti darbus įvairių sričių. Nepamiršim ir žemės ūkio. Pavyzdžiui, taip pat e, galvosim apie paramą besivystančioms šalims, kad ir jos siektų švelninimo tikslų per sustikimą Paryžiuje bus deramas ir dėl finansinio paketo. Taigi prisimsime įsipareigojimus ir esame prisėmę įsipareigojimus. 200 milijardų paketas yra numatytas ir dabar reikia galvoti ir apie įsipareigojimus pasauliniam fondui aplinkos tos priemonės, tos lėšas bus labai svarbios ateityje. Dėl to, kaip, kokiu veiksmu imtis miškininkystės rytyje, turim apgalvoti e, biomasės panaudojimo įtaką, poveikį aplinkai ir šiek tiek gal keičiame savo požiūrį, kadangi visą tai deriname ir su emisijų mažinimo tikslu. Matome, kad yra biokūro, kuris gal ne visai tinkamas naudoti. Taigi visada siekiame rasti geriausią variantą. Na ir be abejo, stengsime padėti besivystančioms šalims pačioms siekti ambicingų tikslų klimato kaitos srityje. Dėkuoju, dabar žodis uh, Aristija Bones. Labas vakaras. Tik prioritetų vardėjimas iš tikrųjų būdas išsisukti. Neužtenka tik kartoti komisijos prioritetų. Man Netrodo, kad jūs vis dėlto tapote ekologijos šalininku. Pavyzdžiui, jūs norite, kad ir toliau būtų naudomas hidraulinis ardymas. Ar jūs atsižvelgsite į daugiausia, e, didžiaus, daugiausiai e, Europos e, piliečių vienijančią nuomonę, ypač pavyzdžiui iš šiaurinės Ispanijos dalies, kurie yra nusteikę prieš uh, E, tą hidraulinį ardymą. Ir ar patvirtinsite, pritarsite, kad cianuras būtų naudojamas e, būtent šiuose ardymuose? reikia laikytis ES teisės aktų, aš komisijos narys būtent turiu tai daryti. Turiu e, rūpintis, kad jie jų būtų laikomasi. Tai yra pirmas dalykas. Na ir antras dalykas, norėčiau kalbėti apie prestižą. Aš buvau žuvininkystės, žuvininkystės e, ministras ir ką padariau, uždraudžiau, uždraudžiau žvejojimą tam tikrose zonose, tam, kad būtų apsaugoti uh, tam, kad būtų apsaugoti vartotojai ir taip pat dėjau pastangas, kad apsaugočiau ir žvėjus. Taip pat e, per šešis mėnesius e, man vadovaujant buvo išvalyta pakrantė. Ir kai nuvyksite į Ispaniją, pasigėrėkite krantais, pamatysite, kad e, tikrai aš įdėjau daug pastangų. Na, nu, kalbant apie hidraulinį ardymą, kiekviena valstybė e, ir turi suverenitetą ir pati turi priimti panašius sprendimus. Komisija ne verčia valstybių vystyti hidraulinio ardymo. Komisija tiesiog e, turi priimti sprendimus uh, E, kokių reikalavimų reikia laikytis, jeigu e, bus vystoma ši technologija vietos lygių. Komisija šiuo metu renka visus mokslinius duomenis, renka visus patirties pavyzdžius tiek Europoje, tiek už jos ribų, tam, kad vėliau būtų galima patvirtinti konkrečias taisyklės, kurios bus taikomos hidrauliniam ardymui. Tai bus padaryta susitarus su parlamentu ir su taryba. Komisija pateiks pasiūlymą e, pasitarusi su jumis, jau jūs atstovaujate vieš visuomenės nuomonė. Dėkuoju. Dabar žodis kolegai Maragal. Pone Kanjete, buvo kalbama apie konfliktų interesų konfliktą, kai buvo kalbama apie naftos įmonę. Bet nebuvo kalbama apie jūsų veiklą mokesčių rojuose. Galbūt jūs ten veikite ir legaliai, bet vis dėlto neetiškai. Aš manau, kad e, jūs negalite imtis šių pareigų vykdydamas panašius dalykus. Aš, pavyzdžiui, nepritariu teisės aktams, kurus patvirtinote e, pakrančių valdymui. Taip pat manau, kad jūsų verslininko dvasia netitinka šių pareigų. Norėčiau paklausti, ar Kostarikoje, Panamoje ir Olandų, Olandijos antilose jūs turite kokiu nors šeimos interesu. E, Ar jūs pasirengęs atsisakyti būti komisijos nariu, kai visa tai pat, bus patvirtinta? Aš Jums atsakysiu, tikrai niekada neturėjau jokios ekonominės veiklos fiskaliniuose mokestiniuose rojuose, neturėjau, nevykdžiau jokių panašių operacijų. Savo visas operacijas deklaravau mokesčių inspekcijoje Ispanijoje. Mano visos pajamos buvo deklaruotos, aš to didžiuojuosi nedalyvavau nei vienoje panašioje užsienio įmonėje. Aš turėjau anksčiau e, akcijų, jas skaidriai pardaviau ir kadangi aš veikiau skaidriai, manau, kad pirmininkas Junker ir dėl to skaidrumo mane, mano kandidatūrą patvirtino. Aš informavau apie savo finansinius interesus, pa, pardavau savo akcijas, nieko nenuslėpiau, mano sąžinė tikrai yra švari. Aš visada laikiausi visų savo mokestinių įsipareigojimų. Džiaugiuosi, kad nuolatos tai dariau. Dėkuoju kolega Tamburanu. Pone Kanietė, Europos Sąjunga iki šiol mažai dėmesio skyrė vartotojų įpročiams, o jie yra svarbus kovojant su emisijomis ir užtikrinant energijos taupimą. EBPO nustatė, kad 2008 metais sprendimas skirtas 80 procentų elektros energijos iš tikrųjų E, buvo skirtas e, labiausiai moterim. Tame, tame dokumente buvo teigiama, kad moterys naudoja 10 procentų energijos. Ar nereikėtų imtis kokiu nors inovatyvių sprendimų ir atsižvelgti į tai, kad moterys taip pat gali dalyvauti e, kovojant su klimatos kaita ir taupant energiją? Ir ar nemanote, kad reikėtų užtikrinti, kad moterys taip pat vienodai būtų atstovaujamos įvairiausiose jūsų komisijose. Aš savo įžanginėje kalboje jau sakiau, kad e, lyčių lygybė bus vienas iš pagrindinių ramšių e, geresniai, teisingesniai Europai kurti. Aš tikiu lygybę tarp e, lyčių Ir kalbant apie politiką, ir daugelis Ispanijos deputatų gali patvirtinti, kad aš moteriams visada teikiau daug dėmesio ir, e, e, pavyzdžiui, ponia Fragar dirbo mano ministerijoje. Tai, tai tiek pasakytina apie e, žuvininkystės sektorių, tiek apie, kalbant apie žemės ūkio sektorių. Taigi Aš suprantu, kad moterų vaidmo turi būti svarbus sprendimų prieimimo e, srityje. Mano politika visą tai pagrindžia. Aš perskaičiau jūsų ataskaitą ir suprantu, kad klimato kaita tikrai daro poveikį moterims ir moterų reikia taip pat ir sprendimą, sprendimus priimančiose organuose, institucijose. Klimato kaita tikrai daro didelį poveikį, ypač moteriams Afrikoje. Jūs teisus, reikia, kad moteris, moteris, dalyvautų sprendimų prieimimo procese mano kabinete tikrai bus užtikrinta lyčių lygybė, jam vadovaus moteris. Ir taip pat stengiuosi, kad ir generaliniuose direktoratuose būtų laikomasi lyčių lygybės. Taip pat stengiuosi, kad tai darytų ir ponas Junkeris. Dėkuoju kolega Balco. Ačiū, pana pirmininkė, gerbiamas Kanjėtė. Kalbant apie brandolinės jėgainės, susikerta įvairios nuomonės, aplinkosaugininkų asociacijos pasisako prieš brandalinę energetiką, tačiau kartu e, Junktinių valstijų žinomi mokslininkai teigia, kad kovojant su klimato kaita brandalinė energetika galėtų pasitarnauti mūsų planetai, nes e, tai yra tam tikrą prasme, yra argumentų, kad šis energijos šaltinis yra netaršus. Mes, žinome, pasakome už alternatyvius energijos šaltinius, tačiau artimiausių metų mes nesugebėsime iš jų patenkinti poreikio jūsų atsakomybės sritis susijusi ne tik su klimato kaita, tačiau taip pat ir su energetika, taigi noriu paklausti, kaip vertinate brandolinę energetiką. Como he dicho muchas veces, que la decisión de qué fuente de energía. Kaip jau sakiau daug e, kartų, Būtent valstybės narės turi priimti sprendimą dėl to, kokią energetikos šaltinį naudoti. Jeigu valstybė narė nusprendžia naudoti švarę elektros energiją, pavyzdžiui, atominę energetiką, reikia remtis brandolinių atliekų panaudojimo e, utilizavimo šalinimo direktyva. Mes bendradarbiaujame su Europos atominė, atominės energetikos agentūra. Ir valstybės narės, kurios nori vystyti atominę energetiką, gali tai daryti, bet turi užtikrinti atitinkamą saugumo lygį. Komisija turi nuolatos įvertinti, kokiu problemu gali kilti. Ir valstybės narės pačios gali nuspręsti, kokį energetikos šaltinį naudoti. Yra tokių šalių, kurios ir toliau naudoja šią energijos šaltinį, o pavyzdžiui Belgija ir Vokietija nusprendė e, šias jėgainės uždaryti. Komisija turi ir toliau, toliau sekti Europos situaciją ir turi stengtis užtikrinti, kad e, visur būtų laikomasi saugumo ir kad branduolinės atlikos būtų tinkamai saugojamos. Tai turi būti daroma pasitelkiant naujausią technologiją ir e, užtikrinant saugumo. Suteiksiu žodį savo kolegai e, Jeržį Bužekui, kuris posėdžiaus antroje posėdžio dalyje. Dėkoju, Giovanni. Mes pabaigėme pirmąją da, e, tri, tris dalis klausimų, tris e, ketvirčius. Dabar pradame ketvirtą ketvirtį, žodis į vobelet. Dėkoju, pirmininkė, mm, labas vakaras, ponė Kanietė. Aš džiaugiuosi, kad atsakėte visus klausimus, pavyzdžiui, ponui Griotė, dėl ETS sistemos reformos ir dėl MSR ar mm, rinkų stabilumo. E, reformos įgyvendinimą. Turėčiau vieną klausimą. Kaip galima susijęti šią ambiciją e, su pramonės, pramonėje kylančiomis abejonėmis? Kokių garantijų galime suteikti, kad pramonės pramonėje bus toliau kovoma su anglės dvideginio nutekėjimu ir po 2020 metų. Mūsų anglės dvideginio rika yra pati didžiausia pasaulyje. Kitos pasaulio šalis, pavyzdžiui, JAV, Kinija į mūsų orientuojasi. Arba, pavyzdžiui, į Šveicariją. Ateityje reikės sujungti savo mūsų rinkas ir bus bendras e, pasaulinis vienetas, bendra pasaulinė rinka. Štai dėl ko reikia užtikrinti veiksmingumą. E, Mums reikia nepamiršti augimo ir darbo vietų kūrimo. Ir tam reikia, kad e, mūsų pramonė 2 e, procentus BVP kurtų. E, ir reikia stengtis, kad būtų užkirtas kelias anglės dvideginio nutekėjimui. Buvo teigiama viename komisijos dokumente, kad e, anksčiau nebuvo įmonių perkelimų būtent dėl to, kad e, būtų galima išvengti tų e, mokesčių susijusių su CO2. Taigi mes turėsime parinkti, kokia bus naujoji sistema ir reikės spręsti problemas tų šalių, kurios labai priklauso nuo anglies kurių pramonė priklauso nuo anglies, reikės rasti būdų, kaip galime remti jų energetikos sistemą. Mums reikia naujos sistemos, mums reikia užtikrinti rinkos veikimą. Toliau Garcia Perez. Dėkoju. Pone Arijas Kanietė. Jūs turite rūpintis klimato politiką. Jūs priemėte pakrančių tvarkymui skirtą dokumentą Ispanijoje ir dėl to buvo e, sunaikinta daug e, gamtos paveldo. Vis dėlto Yra tokių klausimų, e, kuriuos dar reikia spręsti. Vakar, likus vienai parai iki šių klausimų, jūs sakėte, kad Jūs nuslėpėte šiek tiek informacijos. Dėkuoju. Jums pasakysiu porą dalykų. Aš nuolatos balsavau, kai buvau aplinkos ministras už komisijos narės e, pasiūlymus. Tai yra už, įrašyta ir protokoluose. Taip pat e, dalyvavau žalio augimo grupės veikloje. Mes rūpinomės energijos efektyvumu ir e, aš nepardaviau savo savo akcijų labai greitai. Tai padariau, kai mane parinko kaip kandidatu į komisijos narius. Pakrantėms skirtas įstatymas buvo patvirtintas tam, kad būtų apsaugoti piliečių interesai, nes žmonės investavo Ispanijoje, įsigijo namus ant Ispanijos prie Ispanijos pakrantės ir e, taiga kilo, kilo pavojus tiems pastatams. Taigi aš nieko, neapsa, nieko nenuslėpiau. Mano gyvenimo aprašyme yra sakoma, kad aš uh, pirmininkavau e, rinkimų kampanijos metu, bet iš tikrųjų e, toje apygardoje pirmininkaujant man nebuvo mokamas atlyginimas. Tai buvo tik politinis vaidmuo ir aš tai vardinau savo interesų deklaracijoje. Uh, Aš deklaravau visas e, savo pajamas e, mokesčių inspekcijai ir sumokėjau visus mokesčius. Mr. Ashley Fox is the next speaker. Thank you, Chairman. Good evening, Mr. Cagnette. You'll be, you'll be, your answer. Ačiū pirmininkė. Sveiki, ponė Kalnietė. Turbūt jums patiks, kad man neįdomu jūsų svainio reikalai. Šiuo metu vyksta 248 bendri projektai, <clears throat> kurio biudžetas yra 8,5 milijardai eurų per septynerius metus ir jie skirti mm, energetinių tinklų sudarinamo priemoniai. Ir daugumai šių veikiausiai šių projektų nebe sulauks finansavimo. Galbūt socialistų demokratų vadovas galėtų nustoti diskutuoti su savo padėjėjui. Galbūt mm, galėsite e, užtikrinti, kad tam tikri prioritetiniai projektai susiduria, tik jis bus finansuojami ir kaip e, užtikrinsite papildomą finansavimą elektros tinklo, tinklų plėtojimą. Aš e, manau, kad visi projektai skirti energetinėms jungtims yra prioritetiniai. Kalbant apie <clears throat> nu, tinklų sujungimo priemonė, mm, e, jos biudžetas nepakankamas, tačiau vis tiek šis projektas turėtų būti prioritetinis. Taip pat aš pasistengsiu, kad būtų numatyti 300 milijardų papildomai šiems, šių projektų finansavimui. Taip pat reikia pasitelkti Europos investicijų banką. Kalbant apie mūsų prioritetinius interesus, <clears throat> tai e, Ne komisija sprendžia, kokie projektai yra prioritetiniai, kurie ne. Veikia 12 regioninių e, grupių, kuriuose dalyvauja įvairių suinteresuotų subjektų atstovai, e, reguliavimo institucijų, kitų ir jie pateikia tinkamus vertinimus. Man patys e, svarbiausi projektai mano vertinimu yra tie, kurie pasitarnauja ES energetiniam saugumui užtikrinti. Manau, kad mes turėtume pasitelkti regioninės veiklos modelį ir siekti kuo labiau apsaugoti bendrijos interesus. Tačiau taip pat turiu pripažinti, kad infrastruktūros tinklų priemoniai numatytas finansavimas yra labai ribotas ir mes turėsime iškoti būtų tam būdų šiems projektams gauti tinkamą finansavimą. Ačiū, Mos Vidal. Ačiū, ponia Kanietė. Taryba, parlamentas ir komisija pritarė energetinių jungčių projektams um, ir bandoma kad, e, pasiekti, kad 15 e, procentų iki 30 metų būtų e, padinti pajėgumai 15 procentų. Tačiau uh, Kai kurios valstybės narės siekdamos e, užsibrėžtų tikslų eksperimentuoja su atsinaujinančiais energijos šaltiniais ir turi energijos išteklių perviršį, kurio, kurio negali eksportuoti į kitas šalis. Ar galėtumėte stengtis ir pažiūrėti, kad susijęsite e, atsinaujančių energijos išteklių tikslus su energijos e, tinklų energetinių jungčių tikslais. atsakymas. Aš asmeniškai remsiu visus e, energetinių jungčių projektus, pradedant nuo Baltijos regiono ir baigiant e, Iberijos pusėsaliu <clears throat> ir likusio Europos dalimi, nes energetinės jungtis bus labai svarbios Europos ateičiai. Tačiau atsakant jūsų klausimą susijusi su e, Pirėnų pusėsaliu, tai iš tiesų yra energetinė sala, tačiau turi nemažai e, atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumų, tačiau susiduria su dviem problemomis, negali eksportuoti e, šių energijos išteklių, pavyzdžiui, kaiminė šalis, tokias kaip Portugalija. Tiksliai Portugalija gali, tačiau negali kitą Europos Sąjungą. E, taip pat ir Italija, jungtinė karalystė galėtume eksportuoti šios energijos išteklius, jeigu turėtume atitinkamas uh, jungtis ir šiuo metu komisija ragina, kad Prancūzija, Portugalija ir Ispanija pradėtų dialogą tam, kad galėtų gyveninti energetinių jungčių projektus. Kolega Del Castillo siekia dar daugiau, tai yra <clears throat> užtikrinti energetinės jungtis su Prancūzija nuo, 14, nuo 1400 iki 1800 MW pajėgumo Tačiau būtinas politinis sutarimas, kad tokie projektai galėtų būti įgyvendinti ir reikia atitinkamos e, valstybės paramos, nes privatus sektorius e, nemano, kad tokie projektai galėtų greitai atsipirkti. E, taigi reikia sudaryti atitinkamas prielaidas ir sąlygas. Pavyzdžiui, siekti, kaip manoma, labiau sumažinti biurokratinę naštą, išduodant įvairius leidimus ir mes ketiname tą daryti ne tik Nepirienų pusėsalyje, tačiau taip pat ir viso Europos Sąjungoje siekdami užtikrinti energetinių šių projektų gyvenimą. Kolega Ramsdar. Galbiamas paskirtasis komisijos nariai. Energetikos sektorijoje Galime teikti, kad Europos ateitis priklauso nuo to, kaip mes elgsimės su didelio masto energetinėmis struktūromis ir mažomis, kaip ketinate užtikrinti tą tinkamą sambuvį tarp didelių ir mažų energetinių e, struktūrų perdavimo tinklų. Tam, kad užtikrintume tą pusiausvyrą, pirmiausiai turime imtis monopolijų įmonių, kurios užima dominuojančią poziciją rinkoje. Tačiau geriausias būdas <clears throat> užtikrinti tinkamą sąveiką yra sukurti Europos energetikos rinką ir tai bandoma daryti gyvendinant trečio energetinio dokumentų rinkinio nuostatas, todėl mes sieksime, kad daugiau investuoti į išmanius energetikos tinklus tam, kad galėtume įžengti į naują etapą, kuriame vartotojų tektų svarbiausias vaidmuo energijos vartojimo sistemoje, tam reikalingi išmanus skaitikliai, vartojimo įpročius reikia atitinkamai pritaikyti <clears throat> ir taip pat galėtume geriau išnaudoti naujus e, energijos šaltinius, pasitelkdami tuos išmaniosius paskirstimo tinklus. Bei sukurti e, visą priepiančią ir skaidrę energetikos rinką. Todėl energetinė bendryje yra labai svarbi bendrosios rinkos sudėdamoji dalis ir aš tikiuosi, kad bendroji rinka tinkamai veikianti bus sukurta, kad ji galės veikti skaidriai, nes bendroje rinkoje galime tikėtis didesnės konkurencijos Europos Sąjungoje ir galime tikėtis, kad <clears throat> energijos išteklių kainos pradės uh, mažėti. Taigi ta pusiausvyrą tarp didelių ir mažų e, įmonių e, galėsime užtikrinti, sukurdami bendrąją rinką. Pone Kanietė, klausia ponas Turmis, būdamas Ispanijos vyriausybės narys pasisakėte už hidraulinį skaidimą, už bituminio smėlio importą iš Kanados, <clears throat> už tolesnį anglimi kūrenamų jėgainių naudojimą, arba jūs dalyvaujate priimdami sprendimus, arba buvote persilpnas, kad užkirstumėte jiems kelią. Grįžtant prie interesų konflikto, Miguel Domeksolis ne tik jūsų svainis, bet e, jau 25 metus jis yra jūsų verslo partneris, jis yra jūsų šeimos narys. Ir galbūt dar vienas įdomus momentas. 13 metų jau vyksta tyrimas dėl mokesčių slėpimo įmonės, e, <clears throat> su kuriais buvote susijęs kurį laiką atžvilgiu, kaip jūs ketinate e, atremti argumentus, kurie kybo virš jūsų kaip damoklo kardas. Pone Turmesi, nežinau, iš kur jūs gavote tą informaciją, tačiau ji yra teisinga. Mano interesų deklaracijoje aiškiai parašyta, kad aš dirbu advokatu. Tokia yra mano profesija. Ir aš konsultavau nemažai Ispanijos įmonių, o dirbdamas aplinkos ministru aš nedalyvau priimant tos sprendimus. <clears throat> Tačiau, na taip kaip ir komisijoje, galima vienose sritise laimėti, priimant sprendimus, kitose pralaimėti. Aš dirbau aplinkos ministru ir visi projektai, kurie buvo mano patvirtinti, buvo tikrinami ir vertinami remiantis moksliniais ir techniniais kriterijais, o ne politiniais. Jūs kalbėjote apie bituminį smėlį iš Kanados parlamente yra svarstamas dokumentas, buvo svarstamas dokumentas susijęs su bio, biologiniais, biologinio kūro rūšimis ir <clears throat> jeigu parlamentas gali atitinkamus dokumentus svarstyti, tai ir šalių vyriausybės turi atitinkamai tokią, tokią teisę, tačiau reikia laikytis galiojančių taisyklių ir jeigu e, atitinkama Ispanijos vyriausybės politika prieštaraus ES teisės aktams šioje srityje, tai aš uždrausiu importuoti bituminį smėlį iš Kanados, tačiau tam turi būti atinkamas pagrindas. David Kalba paskirtasis komisijos nariai, kadangi e, jūs pagarsėjo to, to, kad nelabai tikite moterų intelektiniais gebėjimais. Tai gal galėtumėte man pasakyti, e, aš kaip vyras jūsų klausiu, kodėl ES turėtų siekti sumažinti šiltnamio efekto e, dujų išmetimą 40 procentų, kai Europa atsakinga už 12 procentų pasaulinio emisijų, o Junktinė karalystė tik už 2 procentus. Ir reikėtų skirti neįsivaizduojamas pinigų sumas tam, kad būtų galima kompensuoti ir taip jau mūsų kenčiančios ekonomikos patiriamą žalą. Pasaulinės emisijos ir toliau didės pasaulio mastu, turint omenyje, kad <clears throat> Kinijos kiekvienas gyventojas stovi užsimanį šaldytuvo ir galbūt netgi Ferrari automobilį. Kalbėtojas yra nutraukiamas. Jūsų baigas, laikas baigėsi, sako pirmininkas. pirmiausiai. Jūs netikite, kad klimato kaita vyksta, aš tuo tarpu esu tvirtai įsitikinęs, kad dėl klimato kaitos patiriame didelių problemų, temperatūra kyla ir reikia priboti tą kilimą iki dviejų laipsnių. Europa atsakinga tik už 11 procentų pasaulinių emisijų. 40 procentų sumažinimas nieko bendro neturi su mūsų emisijų dalimi. <clears throat> Kiti pasaulio regionai e, to nedaro šiuo metu, bet pasaulis visuomet turi turėti lyderį klimato, kova su klimato kaita, turi lyderį, tai yra Europos Sąjunga. Ir mes e, visose aukščios lygos sustikimuose, pradant Kopenhaga ir kitais, buvome lyderiai šioje srityje ir mes turime tą lyderystę išlaikyti iki Paryžiaus ir kitus įtikinti, kad verta sekti mūsų pavyzdžių. Ir galima nieko nedaryti, tačiau temperatūra kils ir toliau ir, pras, ir vyks katastrofa. Mes turime būti tą lyderiai, kurie įtikintų Kiniją, Jungtinės valstijas, kad būtų patvirtinti plačių užmojų tikslai. Ir po to turime parengti atitinkamus pasiūlymus, nes jeigu mes įgyvendinsime žaliosios ekonomikos projektus, mes tapsime konkurencingi pasaulyje, galėsime sukurti 4 milijonus darbo vietų. <clears throat> ekologiškos ekonomikos kontekste gyvenę 2030 metų paketą sukursime dar milijoną papildomų darbo vietų ir toks turėtų būti mūsų tikslas, tap, būti lyderiais, kovoje su klimato kaita, kurti naujų darbo vietų ir atitinkamai žalindami ekonomiką tapti dar konkurencingesni. Ir toks yra kelias, kurio turime eiti. Ir aš tikiu, kad šis pasirinktas kelias yra teisingas. Ačiū. Dabar klaus Markus Piper. Ačiū, ponė Kanijėtė, už tai, kad taip skaidriai pateikėte savo ir paaiškinote savo finansinius interesus. Aš manau, kad Taip pat ir jūsų apgalestavimas dėl jūsų anksčiau sakytų minčių susijusių su lyčių lygybė įtikins kolegas dėl energijos vartojimo efektyvumo. Daug valstybių narių sudarė su problemomis taupydamos tikslus energijos taupimo srityje, galbūt dėl to, kad jos yra labai išsamios arba e, apintos <clears throat> įvairiais biurokratiniais niuansais, kaip užtikrinsite, kad valstybės narės stiprindamos energijos vartojimo efektyvumą atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą ir saudo mažinimą optimaliai galėtų prisidėti prie bendrų Europos tikslų atsižvelgiant į kiekvienos valstybės ypatumus. siekdami bendrųjų tikslų turime pasiskirstyti naštą tarp valstybių narių, turime tą daryti išmintingai, atsižvelgdami į pajėgumus ir į kiekvienos valstybės narės padėtį. Turime labai apdairiai tą naštą paskirstyti <clears throat> taršos leidimų prekybos sistemą mes esame nustatę atitinkamus kriterijus paskirstydami taršos, taršos leidimų kvotas tarp atskirų įmonių, taigi turėsime atsižvelgti į skirtingas valstybių narių situacijas, nustatydami privalomus tikslus atsinaujinančių išteklių srityje. Valstybės narės turės prisiimti neprivalomus tikslus patvirtinti, bet prisimti tam tikrus įsipareigojimus, atsižvelgiant į jų galimybės ir pajėgumus, nes kai kurios valstybės narės susiduria su didesniais sunkumais plėtodamos alternatyvę energetiką, tačiau e, turime siekti bendrų tikslų, energijos taupimo srityje mes galime pradėti jau nuo piliečių, turime daug įvairių priemonių, galėtume uh, sutaupyti daug energijos išteklių pastatų sektoriuje, šildymo sektoriuje, o tam reikia ir atskirų piliečių indėlio plėtojant atitinkamas technologijas, energijos taupimo direktyva čia yra labai svarbi. Taip pat pastatų energetinio efektyvumo direktyva, kitos direktyvos mes turime visose sistemose pasinaudoti Mm. pažangiais skaitikliais, kai kuriuose valstybėse jau yra įdėkti dujų ir e, elektros sektoriuose. Ir būtent e, tai bus e, šie veiksmai, kurie nulems energijos vartojimo efektyvumą. Ačiū ponė Rūvis dabar užduos klausimą. Ačiū ponė pirmininkė, ponė Kanietė. E, iš tiesų šiandien išgirdome daug įvairių baisių dalykų, taip pat apie jūsų vykdomą politiką ir apie jūsų užmarštumą, nuo kurio atrodo kenčiate, kuomet jūs dirbote Ispanijos parlamento, parlamento nariu. E, dabar aš noriu paklausti, jeigu Ispanija nesilaikys energijos taupimo tikslo neįvykdys 20 procentų tikslo ar ketinate taikyti atitinkamas sankcijas Ispanijos atžvilgių. ir kokiu veiksmu ketinate imtis teigiamas pasiūlymus dėl teisės aktų tam, kad valstybės narės labiau demokratizuotų demokrati... E, energetikos sektorius, išvelgiant visas problemas, kurias šiuo metu patiria Ispanija. Pirmiausiai, Ispanijos parlamente aš niekuomet slaptai ne, nesielgiau, visą laiką buvau atviras, galite pasiskaityti atitinkamą informaciją spaudoje. Tie baisus uh, e, dalykai, kuriuos jūs minite, tai yra Ispanijos vyriausybės išmokėti, išmokėtos tam tikros išmokos, uh, premijos, tačiau tos sumos yra išmokamos ne vyriausybės, iš tiesų jas e, moka mokesčių mokėtojai. Aš e, turiu menyje e, įvairių energetikos įmonių gaunamą pelną. Jeigu tapsiu komisijos nariu, aš taikysiu sankcijas tiek Ispanijos, tiek kitų valstybių narių atžvilgių, jeigu jos nesilaikys ES teisės aktų. Ispanijoje atsinaujinančios energetikos dalis šiuo metu sudaro 16 procentų, tikslas yra 20 procentų iki 20 metų, taigi nuo to tikslo šalis yra nutolusi nesmarkiai, tačiau jeigu jo nepasieks iki 20 metų, gali tikėtis sankcijų. Tačiau manau, kad valstybės narės turi bendarbiauti su komisija tam, kad tų tikslų pasiektų. Komisijos paskirtis nėra taikyti sankcijas, tačiau siekti, kad tikslai būtų įgyvenyti. Tačiau jeigu valstybės narės tikslų negyvenės, tai be bejonės reikės taikyti jų atžvilgių sankcijas. Aš dirbdamas komisiją atstovausiu ne Ispanijai, o 500 milijonų piliečių ir Jeigu pareikštų man pasitikėjimą, tai aš prisimsiu šį įsipareigojimą ir įvykdysiu. Dabar ponas Dankan. Ačiū pirmininkė. Ar žinote, kad Škotijoje svarbus energijos išteklių gamintojas tiek E, naftos, e, tiek atsinaujinančių energijos šaltinių. Tikiuosi, kad atvyksite į Škotiją ir pats to įsitikinsite. Ir e, Škotijai reikia investicijų į išmaniausius paskirstimo tinklus. Galbūt galėtumėte pažadėti tam tikrus biudžetinius asignavimus. Kalbant apie hidraulinį skaidimą, kokiu veiksmu e, imsitės, kad valstybės narės ir toliau e, galėtų savarankiškai priimti e, sprendimus pasirinkant e, savo energetikos prioritetus. Naftos, tiek naftos gavybos rytie, tiek hidraulinio skaidimo rytie. Ačiū už Jūsų klausimą. Šiaurės jūros, atviros jūros tinklas yra labai svarbus projektas, e, jis yra susijęs su energetiniu jungčių bendroju projektu. Žinau, kad e, išteklių turime nedaug, tačiau sieksiu visais įmanomais būdais užtikrinti papildomą finansavimą šiam projektui. Tai yra vienas iš prioritetinių projektų, taip pat kaip ir Baltijos regiono energetinių jungčių projektas, kuris yra ypatingai svarbus turint omenyje, kad energetinės jungtis joms tenka didžiulė svarba. Šiuo metu Europoje nėra integruotos energetikos rinkos, tačiau galime pradėti ją kurti, pradėdami nuo regioninių integruotų energetikos tinklų, juos plėtodami ir uh, sujungdami tarpusavėje mes galiausiai sugebėsime sukurti bendrą integruotą energetikos rinką. Toks yra mūsų galutinis tikslas. Turime jau gerų pavyzdžių, pavyzdžiui, trišalės energetikos forumas e, tarp Beneliukso valstybių kartu su Prancūzija, e, taip pat Prancūzija ir, ir Vokietija bendradarbiauja, turime atviros jūros e, tai yra pakrančio energetikos tinklų projektą, Baltijos regiono energetinės jungtis ir turime pasitelkti atitinkamą požiūrį, siekdami tarpusavėje su, sujungti ne tik vienos rūšės energijos tinklus, tačiau taip pat ir skirtingų rūšių, pavyzdžiui, elektros ir dujų energetikos e, tinklus. Kalbant apie skalų dujas, pakartosiu tai, ką jau anksčiau minėjau, aš e, įvertinsiu kaip veikia dabartinė sistema, jeigu prireiks, sieksime pagerinti galiojančius teisės aktus, e, atsižvelgdami į sukauptą likščiolinę patirtį. Ačiū, Jose Ignacio Farija dabar. Ačiū, pan pirmininkė, ponė Kanietė. Kokie sektoriai Europoje galėtų labiausiai prisidėti prie CO2 išmetimų mažinimo. Šiuo metu oro transporto jūrų transporto sektorius patiria nemažai sunkumų. Bandoma nustatyti naujus tikslus, siekiant sumažinti atmosferos taršą iš jūrų transporto. Tuo tarpu oro transportas e, tarptautiniu mastu nenori taikyti arba prisijungti prie taršos leidimų sistemos, kokiu veiksmu ketinate imtis tarptautiniu lygiu tam, kad e, nediskriminuojant Europos padėtis šioje srityje pasikeistų. E, nes oro transporto sektorius taip pat turėtų prisidėti prie kovos su klimato kaita. Ačiū. Klausimas labai svarbus. Visi sektoriai privalo prisidėti prie kovos su klimato kaita. Iš tiesų, vienų sektorių indėlis yra mažesnis už kitų. Kalbant apie transportą, sausumos arba vidaus transportas mm, dalyvauja taršos leidimų priekybos sistemoje, tačiau tarptautinis transportas ne, kaip mes žinome. Šio klausimo sprendimas priklausys nuo to, ar <clears throat> IKAO sugebės parengti pasaulinio masto rinkos, rinkos taisyklės šios rytie, jeigu uh, Tai, tai bus padaryta iki 2016 metų, nereikės papildomų reglamentų, jeigu tačiau civilinės aviacijos organizacija nesusitars. Iki 2016 metų tai turėsime grįžti prie direktyvos nuostatų ir Europos parlamentas ir mes kartu turėsime nuspręsti, ar visapusiškai gyveninti galiojančias direktyvos nuostatas, ar jas reikia pakeisti, tačiau turime palaukti 2016 metų ir pažiūrėti, kokius sprendimus priims tarptautinė civilinės vietos organizacija. Ir tą patį darys ir tarptautinė jūrų transporto organizacija. Mes turėsime parengti stebėsimas ir patikros sistemą, kad galėtume identifikuoti tuos laivus, kurie labiausiai teršia aplinką. Turime apskaičiuoti emisijų ir taršos apimtis prieš pateikdami pasiūlymus dėl teisės aktų. Jeigu tarptautinė jūrų organizacija priims atitinkamus sprendimus, tai taip pat galbūt nereikės mūsų vienašališkų veiksmų, nes ši problema yra pasaulinio masto, ją reikia iškoti ir pasaulinio masto atsako. Sirpo pieti kainų. Correct me if I'm uh, wrong, but uh, I understood that you commit very. Kaip supratau, labai rimtai ketinate kovoti su klimato kaitos padariniais ir manote, kad dėl klimato kaitos mums kyla nemaža grėsmė sakėte, kad stabilumo rezervas galėtų būti veiksmingas ir kad veiksmingai panaudotas ir kad ETS sistema turėtų geriau veikti. Kalbėjote apie išmaniuosius tinklus, apie pasaulinį susitarimą, taip pat, kad dirbsite tam, kad naudotume daugiau atsinaunančių energijos šaltinių. Iki 2050 metų tikriausiai galėtumėm dar rimtesnius tikslus pasiekti. Uh, okay. I would like to ask you for the answer. Sorry. Mr. Chairman, I didn't the Pone pirmininkė, ne visai supratau, kokius skaičius minėjot ir ką jie reiškia. Vieną sakinį leidžiama, poniai Pietikainen, dar papildyti. Klausimas skamba taip. Kaip paskatinsite žalę į augimą, aplinkai poveikio nedarant į augimą Europoje? Ačiū. Iš tiesų nemažai galimybių dar yra neišsemta aplinkai palankiose srityse. Galime intensyviau naudoti atsinaunančius energi energijos <laughs> šaltinius, intensyviau plėtoti mokslinius tyrimus, nes matome, kad galime, pavyzdžiui, pasiremti fotovoltaiką, kitomis technologijomis taip pat e, anglės sugavimu ir saugojimu kaip technologija. Ir reikia toliau gilintis į šios aspektus, siekiant mažai CO2 išmetančios ekonomikos. Tuo pat metu, aišku, reikia taupiai elgtis su energetikos ištekliais, veiksmingai juos panaudoti. Turime apšiltinti pastatus, Šiuo metu tik tai 1 procentą pastatų per metus apšiltinami, toks yra rodiklis. Aiškiai, per mažai. Ir tai reikšmingai prisidėtų prie žaliojo augimo, jeigu imtumėmės daugiau veiksmų pastatų apšiltinimo srityje. E, ekologiškų ekologiško ženklo naudojimas viso Europos Sąjungoje irgi yra veiksminga priemonė. Daugybė jų, iš tikrųjų daugybė galimybių kurti tą augimą. Jau 4 milijonai žmonių dirba vadiname, vadinamojo žaliojo ekonomikoje. Ir mes tikrai galime pasiekti tą tikslą, pereiti prie mažiau CO2 išmetančios ekonomikos. Ačiū ponė Simona Bonafė. Dėkoju pirmininkė. Jūsų Junker, e, Junkerio klausimo metu jis pareigojo 3 milijardų e, lėšas skirti. Tikrai Europoje turime išbristi šios taupimo ekonomikos, turime pradėti investuoti ir į sektorius, kuriais rūpinsitės jūs. Norėčiau dėl to jūsų paklausti, ar galite konkrečiai įvardinti, kur bus 300, tie 300 milijardų eurų išleisti, e, nes reikia rūpintis, pavyzdžiui, žaliaisiais darbais, žaliaja ekonomika, perėjimu prie kitokios ekonomikos ir kaip skatinsite energiją energetinį efektyvumą atsinaujančius energijos šaltinius ir ar bus taip pat e, galimybės plėtoti ir išmaniuosius tinklus. Grazie. La primera cosa que quisiera decir es que... Mm, en... Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad naujoji Europos komisija sieks e, palaiminti nemažai investicinių naujų projektų susijusių su infrastruktūra ir sieksime suderinti visas siūlomas priemonės, kurios galėtų prisidėti prie 20 procentų tikslo, e, prie klimato kaitos problemų sprendimo ir taip toliau panašiai. Komisija turi užtikrinti tai, kad valstybės narės išnaudotų visas struktūrinių fondų teikiamas galimybės, nes ir tas lėšas galima panaudoti kovojant su klimato kaita, nuo dėl paketo 2014-2020 metams, metams. Pradinėme etape numatytas 12 procentų rodiklis tiek turėtume skirti klimato kaitai, ekologizavimo vadinamam aspektui ir panašioms priemonėms, na, o taip pat bendradarbiausime su Europos investicijų banku, tikdami kreditus atitinkamiems projektams ir tai bandysime mobilizuoti lėšas. Tas 300 e, paketas yra skirtas atsinaunant atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo skatinimui, energetikos veiksmingumo skatinimui ir kartu su vicepirmininku atsakingu už energijos sąjungos kūrimą ir, ir už darbo vietų kūrimą mes bandysime tuos tikslus įgyvendinti. Kartu su Europos investiciniu banku būtinai, manau, taip pat bendradarbiausime. Ačiū, turiu ponas Paulas Rybigas. Ačiū, ponė pirmininkė. Nuoširdžiai noriu pasveikinti būsimą komisijos narį Europos parlamente, mūsų komitete. Ir džiugu, kad priešais mūsų sėdi žmogus, e, sukaupęs šitiek patirties e, ir turintis rimtų savo srities žinių. Mano klausimas susijęs su priemonėmis e, gamybos ir vartotojų atžvilgių. Kaip ketinate užtikrinti, kad energetika taptų labiau prieinama ir už ją mokėtume protingas kainas, nes nemažai kur yra kenčiama dėl vadinamo energetinio skurdo. Kokių naujų iniciatyvų ketinate imtis? Uh, you Ačiū už klausimą. Pirmiausiai, manyčiau, turime plėtoti išmaniosius uh, tikslus ir tinklus ir išmaniosius skaitiklius diegti. Jeigu vartotojas turės galimybę pasirinkti mm, pigesnę energiją, bus linkęs labiau ir taupyti, ir mes pasirengę visuomet vartotojui patarti be abejo. Jeigu vartotojas nusprendžia generuoti energiją pats, mes turime tai paskatinti. Aš stengsiuosi pasiūlyti atitinkamus teisės aktus, kurie numatys, kaip ES lygių tą daryti, nes valstybės narės taiko skirtingą požiūrį. Ir čia, man atrodo, Europinio masto sprendimai turi prasmės. tas vartotojas, kuris generuotų pats savo energiją, be abejo, įsijungtų taip pat ir į tinklą visą. Ir reikia teisės aktais numatyti, kaip tą geriausiai pasiekti, kaip tą padaryti. Dėl energetinio skurdo, dėl tų žmonių, kurie neturi deramos prieigos prie energetinių išteklių, yra iš tiesų tokia asmenų grupė ir mes net galvojame apie tai, kokia apibrieštis galėtų būti tų pažeidžiamų energetikos požiūrių žmonių. Labai sunku apsispręsti dėl vieningos apibriešties, bet tikrai sutarėm dėl to, kad tam tikra gyventojų dalis tokias problemas patiria. Taigi reikia ieškoti sprendimų, kaip jiems padėti. Galima, pavyzdžiui, remti pastatų renovavimą, apšiltinimą Tai vienas iš būdų, bet be abejo sutinku su jumis, kad reikia galvoti apie ateities būdus šių tikslų pasiektų. Ačiū toliau, ponas. Ačiū ponui Kanėtė, dabar kalbės ponas Plavijo Zanonato. Dėkoju pirmininkė. Klausimas galbūt skirsis nuo kitų, kurie buvo kartojami. Integruotos elektros energijos rinkos dar Europoje neturime. Europos rinkų suvienodinimas turėjo mums užtikrinti, kad turėsime lankščią rinką ir kuri teiktų e, mažes, mažiau kainuojančias paslaugas. Taip nėra. Hidroenergijos, hidroelektrinių rinka egzistuoja jau seniai ir 16 procentų visos elektros energijos yra būtent išgaunama Europoje. E, ir tai yra 69 procentai atsinaunančių energijos šaltinių. Ir e, vandens energijai yra skirtingos taikomos taisyklės kiekvienoje valstybėje narėje yra stengiamasi liberalizuoti rinką. Ką jūs darysite šioje srityje? Muchas gracias por su pregunta. Una de las cosas. Eh... Dėkoju už užduotą klausimą. Viena priežasčių, dėl ko buvo pasiektas toks buvo numatytas toks rodiklis yra tai, kad buvo skirtingi teisės aktai taikomi valstybėse narėse, o dabar deriname veiksmus ir norime, kad e, tarnybų e, e, institucijų darbas būtų harmonizuotas. Be abejo, rinka nėra integruota dar visiškai, o dėl Dėl e, hidroelektrinių, dėl hidroenergijos irgi reikia žiūrėti į proporcingumo principo taikymą ir veiksmingus teisės aktus. Visiškai sutinku su jūsų nuogastavimu. Iš tiesų, jeigu esama pridėtinės vertės, tuomet verta priemonę taikyti, o biurokratinė našta būtinai turi būti mažinama. ES lygių galima būtų siūlyti atitinkamus aktus, nes jeigu tikslų nepasiekėme valstybių narių lygių, tuomet ES gali sukurti pridėtinės, pridėtinės vertės, tačiau vidaus rinką sklandžiai veikiančią reikėtų dar skatinti, kadangi tuomet galėtume suderinti kainas e, ir būtume konkurencingi taip pat ir pasaulinėje pasaulinėje energetikos rinkoje, tačiau ne viską galime daryti dėl to, kad turime atsižvelgti į proporcingumo principą. Ir tikimės, kad ES piliečiai pasitikės mumis, kai imsimės šių veiksmų. Ačiū toliau, pane Ajuso. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas paskirtasis komisijos nariai. Teisės reikalų komitetas patvirtino, kad e, joks privačių ir viešų interesų derinimo konfliktas neegzistuoja. Ir panašu, kad kairieji tiesiog labai per nelyg gal smarkiai domisi jūsų šeimos nariais. Ką padarysi, mes, man atrodo, čia susirinkome vertinti labiau jūs profesiniu požiūriu. ES kyla tikrai nemažai iššūkių dėl energetinio saugumo, galvojant apie išorės politiką ES. Ką ketinate čia nuveikti per artimiausius penkerius metus, kokių veiksmų reikėtų imtis ties išorės sienomis ir kokią energetiką reikėtų labiau naudoti ateityje? Ačiū. Mano aiškus pagaidavimas būtų pirmiausia teikti prioritetą pietų koridoriui. Tuomet būtų galima laikytis e, mūsų teisės aktais nustatytų kriterijų. Tačiau reikia dar pirmiausia sukurti paskatas tam, kad privatus sektorius kiek įmanoma greičiau tą koridorių išplėtotų ir kad jis galėtų pradėti veikti. Tuo pat metu esame susirūpinę dėl to, kad e, Baltijos regionas Baltijos šalis būtų e, prijungtos prie tinklo ir kad būtų užtikrintas jų energetinis saugumas. Taip pat reikia plėtoti ir autochtoninius energetikos išteklius. Turime didinti ne, veiksmingumą energetikos panaudojimą. Taip pat privalome diversifikuoti mūsų tiekėjus, ir politiką jų atžvilgių. Turime susitelkti ties įvairių tinklų dėgymų pietuose, bet visuomet turėti omeny bendrą vaizdą ir ne taikyti priemonių pavieniui. Taip pat turime atlikti nuolatos e, vadinamosius streso testus, e, išbandymus krizės atveju, žiūrėti, kaip sistemos veikia jeigu ES numatytų įmonės, kurios galėtų kaip tam tikros platformos veikti energetikos rinkoje, kaip pirkėjai. Vieningi aš būtinai remčiau tokias iniciatyvas. Man atrodo, Europa dar gali tikrai sustiprinti savo pozicijas šioje srityje. Ačiū. Toliau, ponia Jytė Gutelant. Herr Kanjete, Eh, jag vill börja med din portfölj och eh, i din uppdragsbeskrivning. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūsų portfelis apima klimato politiką ir energetiką. Tokia bus jūsų veiklos rytis. Minėjote emisijas, atsinaunančius energetikos išteklius, energetinį saugumą. Bet ar pasisakysite taip pat ir už ambicingus tikslus e, ir jų gyvendinimą valstybėse narėse? Ir dar turiu klausimą dėl kai ko kita. Jūs gal pasiviau, kiek kalbėjote apie tikslus energetikos srityje. Gal galėtumėte išsameu pasisakyti ir dar dėl moterų. Kalbėta nutraukiama. Prašome atsakymo. Pradėsiu nuo jūrų politikos, jūrų politikos problema yra ta, kad mes turime žinoti, kokie yra išmetalai prieš patvirtindami direktyvą su tam tikromis ribomis, aukščiausiamis ribomis. Šiuo metu ES jau ėmėsi išmanios sistemos, kuria turi būti vykdomas stebėjimas ir teigiamos ataskaitos. Taigi, teikiamos ataskaitos, taigi reikia išsiaiškinti, kiek tų emisijų, kiek tų išmetalų yra. Ir tuomet, kai jau tos duomenys turėsime, galėsime priimti sprendimą. Bet kadangi jūrų transporto problema yra pasaulinė problema, reikia pasaulinių teisės aktų, pasaulių galiuojančių taisyklių. Dėl to pasaulio e, Tarptautinė jūrų organizacija turės priimti sprendimą savo kito posėdžio metu. Na, o dėl saugumui keliamų tikslų. Kai aš kalbu apie energijos e, teikimo saugimą, saugumą aš turiu menį, kad visos valstybės, e, būtent visų valstybių energetinis saugumas turi būti užtikrintas. Nestabilumas, pavyzdžiui, pietinėje Europos dalyje, viduržymio jūros regione, gali e, kelti pavojų energijos apsirūpinimo saugumui. Taigi reikia stiprinti e, bendradarbiavimą tarp e, įvairių Europos e, dalių. Dėkuoju, ponė Virkonen. Dėkuoju pirmininkė. Šiuo metu e, energetika ir klimato politika yra atskiros. Yra atskirtos atskiros sritys. Vis dėlto šios sritys negali būti atskirtos. Mes turime užtikrinti, kad įmonės e, turėtų prieigą galimybę naudotis e, energiją, kuri taip pat tausuotų ir aplinką. Junkeris stengiasi sujungti būtent čia vis rytis jūsų misijoje. Naujoji komisija pradės savo darbą lapkričio mėnesį. Pone Kanietė, jūs jau pabrėžite, kad reikia skatinti žalį augimą ir darbo vietų kūrimą. Tačiau paklausiu, kokia jūsų nuomonė, kokie bus kiti žingsniai, kurių imsitės? Atsakymas. Jeigu ką nors supratote. Supratau, supratau. Manau, kad e, svarbu, kad Europos sąjungoje užtikrintume teisinį tikrumą, užtikrintume, kad būtų laikomasi taisyklių. Tam, kad būtų sukurta technologija, pramonė, investuotojams reikia žinoti, kokių taisyklių bus laikomasi. Taigi, spalio mėnesį taryboje bus sutarta dėl 2013 metų paketo. Ir tada mes e, pradėsime bendradarbiavimą su parlamentu ir analizuosime ETS klausimą, direktyvų klausimą, kokį, kokių pokyčių reikia energijos veiksmingumo e, direktyvoje, kokia bus nauja valdysena, tam, kad visi pagrindiniai pasaulio veikėjai žinotų, kokios taisyklės galios visame pasaulyje. Taip pat reikės skatinti tikrai e, žalį augimą. Žmonės e, turi žinoti, kad e, bus galima investuoti įvairiose srityse, pavyzdžiui, atsinaujančių energijų srityje. Ir tada, kai taisyklės bus, bus galima renkti projektus. Manau, kad mums atsiveria tikrai daug galimybių. Mes turime būti e, lyderiai atsinaujinančių energijų šaltinių atsinaujinančio energijos šaltinių srityje. Mes turime būti lyderiai ne tik Paryžiuje, bet ir visame pasaulyje. Dėkoju, atsiprašau kolegos, dėje turiu sustabdyti, kai baigėsi laikas. Tai yra demokratiška taisyklė. Toliau kalbės ponė Teresa Griffin. Dėkoju. Skirtas komisijos nariai. Nors jūs nesiniai pardavėte savo akcijas, vis dėlto jūs vadovaujate toms įmonėms, kūrėte jų tinklą ir kūrėte, vesgėte ryšius su, su naftos pramonė. Kaip jūs galite dirbti objektyviai e, naftos rytyje? Taip pat daugelį Europos vietų auga sąskaitos už elektrą ir dėl to žmonės nukenčia. Ne vienas pilietis neturi būti priverstas rinktis tarp šildymo ir maisto. Jūs apie tai kalbėjote, bet kokius konkrečius pasiūlymus jūs pateiksite, kai būsite komisijos narys, tam, kad kovotume su energijos skurdu, energetikos skurdu. Taip pat paaiškinkite, ką turėjot omenyje, kai sakėte, kad galima sunku diskutuoti e, tarp moterų ir vyrų, nuslepiant, kad vyrai turi intelektualinę viršenybę. Man nėra jokių problemų diskutuoti su moteriams, bet aš, kai, moteriams, bet kaip sakiau, tai ir buvo klaida. Uh, E, aš atsiprašiau už ją. Tai svarbus klausimai. Visą gyvenimą buvau sąžiningas. Aš turėjau akcijų ir dirbau taip pat ir tose įmonėse. Aš vis dėlto dirbau grupėje, e, įmonių grupėje, kuri rūpinosi žaliuoju augimu. Mes siekiame ambicingų klimato tikslų ir tai dariau ir praeitie, to darysiu ir ateitie. Čia jokio interesų konflikto nėra. Mes turime komisijos narių elgesio kodekso taisyklės ir aš jų tikrai laikysiuosi klausimas e, apie pažeidžiamus vartotojus yra labai aktualus. Šiuo metu yra diskutuojama, kokio požiūrio reikėtų energetikos e, srityje reikėtų išmaniųjų skaitiklių tam, kad e, vartotojai mažiau e, išleistų būtent e, energijai, būtų mažiau mokama už šildymą. Reikia, kad valstybės remtų pastatų renovaciją, kad pastatų, pastatai mažiau kainuotų ir tikrai reikėtų remti pažeidžiamiausias visuomenės dalis. Tai yra tikrai labai aktualus klausimas. Dėkuoju. Pone François Grostet. Ačiū. Kadangi esu moteris, tai galiu pasakyti, kad pirmininkas Junkeris pagristai jums patikėjo šią atsakomybės sritį, nes jūs turite pakankamai kompetencijos ir aš aukštai vertinu jūsų ryštingumą, nusiteikimą bendradarbiauti su Europos parlamentu. Noriu pasakyti, kad anksčiau vykusiuose klausimuose ne visuomet mums susidarydavo įspūdis, kad kandidatas yra tikrai kompetentingas ir išmanantis šią sritį. Gerbimas paskirtasis komisijos nary. CO2 <clears throat> sulaikymo ir saugojimo procesas bus labai svarbus siekiant sumažinti CO2 išmetimą. Deja, tik 300 milijonų eurų buvo numatyta komisijos skirti vienam projektui finansuoti CO2 sulaikymo ir <clears throat> saugojimo projektui. Kalbant apie atsinaujinančius energijos šaltinius, jūs niekuomet nekalbėjote apie energijos išteklių saugojimą. Tai yra taip pat labai svarbu Manau, kad. A. Carbon... Manau, kad e, CO2 surinkimas yra aktualus e, klausimas. Lignitas e, ir ang anglis yra labai aktualūs dalykai. Naudodami vietos išteklius mes turime tikrai išvystyti CO2 surinkimo ir saugojimo technologiją. Šešios yra e, programos, kurias, kurias remia generaliniai direktoratai. Vienas iš projektų yra Junktinėje karalystėje, kitas Niderlanduose ir jie gali būti užbaigti, įgyvendinti. Tuo tarpu kiti projektai yra finansuojami iš e, tos 300 milijonų eurų programos. Taip pat e, tiesa, kad yra kelios valstybės narius, kurios remia šios projektus. Pirmiausia, Junktinė karalystė Jungtinė karalystė remia šios projektus ir e, Jungtinė karalystė turėtų tapti technologijų lyderė šioje srityje. Taigi aš dėsiu visas pastangas, kad šie projektai toliau būtų plėtojami, gautų atitinkamą finansavimą, nes manau, kad anglis yra labai svarbus energijos šaltinis. Kalbant apie energijos išteklių saugojimą, tai yra sudėtingas klausimas, daug kainuojantis, tačiau šiuo metu vystami ES kai kurie projektai siekiant, pavyzdžiui, akumuliuoti energiją, tam, kad būtų galima ją naudoti šildymui, kitiems tikslams turime daugiau galvoti ir apie šių projektų gyvenimo galimybę. Labai ačiū, Jolainin dabar užduos klausimą. Pone Kanjėte, noriu politinį ir asmenį klausimą užduoti. Nekartą teigėte, kad būsite nešališkas įvairių energijos šaltinių atžvilgių, hidraulinio skaidimo, anglės naudojimo kaip energetikos komisaras, galbūt ir laikytumėtės teisingos pozicijos kaip klimato politikos komisaras. E, negalėtumėte šios pozicijos laikytis, nes turėtumėte dėti visas pastangas, kad apribotumėte iškastinio kūro E, naudojimą e, ir šiuo atveju jūs taip pat patirėte tam tikrą interesų konfliktą ir galite e, sulaukti lobistų spaudimo. Asmenis klausimas minėjote Elgesio kodeksą, ten parašyta, kad tiek E, e, asmeninių požiūrį, tiek šeiminių požiūrį turite būti nepriklausomas. Ar tiesa, kad jūsų svainis turi akcijų naftos įmonėse ir ar, e, jeigu tai paaiškėtų, prašytumėte komisijos pirmininko Junkeris atleisti iš užmamų pareigų gerbiamas komisijos nariai paskirtasis. Prašau atsakyti. Pone Laininai kuomet kalbėjau apie brandolinę energetiką ir hidraulinį skaidimą. Aiškiai pasakiau dėl brandolinės energetikos, kad mano pareiga yra užtikrinti brandolinį saugumą ir užtikrinti, kad Europoje būtų laikomas pačių griežčiausių brandolinės saugos standartų, kalbant apie hidraulinį skaidimą, valstybės narės. Čia priima galtinį sprendimą, komisija teikia rekomendacijas, jeigu prireiks, mes nustatysime skirtingas taisyklės, jeigu to prireiks. Kalbant apie mano interesų konfliktą, aš būsiu visiškai skaidrus savo interneto svetainėje, jeigu būsiu paskirtas, paskirtas komisijos nariu, pateiksiu informaciją apie visus sustikimus su įmonių atstovais, lobistais, visais asmenimis, matysite, kokiuose sustikimuose su kuo dalyvauju, taigi būsiu visiškai skaidrus ir e, dar kartą pakatos tai, ką jau sakiau, nepaisant to, kad e, jokio intereso konflikto nebuvo, aš pardaviau savo turėtas akcijas, nes ta įmonė teikia tik logistinės paskal, paslaugas, nei aš, nei mano žmona, nei mano sūnus neturi jokių akcijų jokioje įmonėje. Ir aš dirbsiu gindamas europiečių interesus, aš tenksiu plėtoti švarę energetiką, kalbant apie anglės naudojimą. Suprantu, kad tokios šalis kaip Lenkija patiriančios rimtų problemų turėtų plėtoti CO2 sulaikymo ir saugojimo sistemas tam, kad galėtų ir toliau deginti anglį jėgainėse gaminančios elektros energiją. Todėl ir būtina naudoti pačias veiksmingiausias technologijas, kadangi mes per vieną dieną nepakeisime mūsų energijos šaltinių ir e, anglis toliau išliks labai svarbi e, Europos energetikoje. Ir <clears throat> mes turime e, dar daug ką nuveikti ir per tą laiką siekiančių tikslų aš pasistengsiu pasiūlyti pačius tinkamiausius teisės aktus. Paskutinis klausimas, kurį užduos kolega Roilis. Priešingai, nei bandoma sudaryti išpūdį, jūs netrodote panašus į tarptautinės naftos pramonės atstovą, o E, tik tai panašus esate į sėkmingai veikiančios e, mažos vidutinės įmonės turinčios 15 darbuotojų vadovą ir čia nėra jokio intereso konflikto, nepaisant to, jis pardavė, tai jūs pardavėte visas e, savo turimas akcijas, savo šeimos akcijas, jų taip pat netgi nebūtų reikėję parduoti. Jūs dabar kalbate apie močiutę, senelį, svainį ir kitus giminaičius ir tai visiškai uh, nieko bendro neturi su mūsų reikalo asme. Noriu išgirsti atsakymai du klausimus. Gerbiamas kandidatė, kaip ketinate vykdyti klimato e, politiką ir jūs jau esate įrodęs savo sugebėjimus ir kalbėjote apie tai, kaip, turite, kaip užtikrinsite energijos tiekimą, tinkamas kainas, tačiau kokiu veiksmu imsitės, e, užkirtamas kelią dujų tiekimo nutraukimui iš Rusijos, kuris grėsia. Prašau atsakyti klausimą. Ačiū, pane Roilė. Pirmiausiai, paskutinė klausimo dalis, į kurią noriu atsakyti šią vasarą ES kilus Ukrainos kriziai atlikome labai svarbius bandymus sudėtingiausiamis sąlygomis, bandydami uh, imituoti dujų nutraukimą iš Rusijos, regioninis bendradarbiavimas, atgaliniai srautai, e, suskistinas gamtinės dujos, tiekimo kelių diversifikavimas gali padėti spręsti šią problemą. Ateityje turėtume dar labiau siekti didesnės diversifikacijos, turėtume plėtoti pietų e, koridoriaus pajėgumus daugiau dėmesio skirti suskistytoms gamtiniams duojams, tačiau taip pat turime ir patys imti tinkamų veiksmų. <clears throat> turime sukurti bendrąją rinką, kuri tinkamai veiktų, kurioje vyrautų visapusiška konkurencija kainos rytyje, kainų nustatymo rytyje, e, tam, kad jos suvienodėtų visoje Europos Sąjungoje, jeigu sugebėsime diversifikuoti e, tiekimo tinklą, tai galėsime veiksmingiau naudoti energijos išteklius ir e, veiksmingiau jos naudodami užsitikrinsime didesnį energijos saugumą. Esu tikras, kad ES sugebės sukurti naujas technologijas. E, Anglės dioksido sulaikymą ir saugojimą Taip pat e, sugebėsime plėtoti, rasti naujų atsinaujinančių energijos išteklių ir tapsime konkurencingesni. Ir aš manau, kad e, <clears throat> e, tai taip pat dėrės ir su ekonomikos saugimu, nes žalio energetika bus naudinga ES pramonė. Ačiū už atsakymus. Mūsų klausimo dalis susijusi su klausimais atsakymais baigėsi. Dabar išklausysime trumpą paskirto komisijos nario apibendrinimą. Prašau. Gracias a todas las señoras, señores diputados que han eh, participado. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti visiems parlamento nariams, kurie e, parėmė mane šių klausimų metu. Be abejo, klausimų susilaukiau daug, stengiausi juos atsakyti ir esu pasirengęs ambicingai imtis man patikėto portfelio vadovaujant išrinktam komisijos pirmininkui Junkeriui. Man atrodo, kad Europos Sąjunga čia tikrai gali dar, gali dar nemažai ką nuveikti, kurdama ir papildomas darbo vietas. Turėtumėm rūpintis tuo, kad mūsų gamyba dėl priemonių, kurį imsimės, nebūtų perkeliama į trečiąsią šalis, bet būtų plėtojama būtent ES pramonėje. Reikia tam būtinai energetikos tinklų, veiksmingai tarpusavyje sujungtų ir sklandžiai veikiančių, reikia vidaus energetikos rinkos veikiančios. Manau, kad su vice pirmininkė atitinkamos ryties mes būtinai bendradarbiausime taip pat su komisijos e, nariu atsakingu už darbo politiką. Ir visa kolegija iš tikrųjų surems pečius bendrų tikslų labui. Galiu pasakyti, kad e, šimtų procentų esu pasiryžęs atiduoti savo jėgas šiam darbui. 13 metų, kaip jau minėjau, esu praleidęs įvairiose postuose puikiai susipaž... esu susipažinęs ir su jūsų darbo specifika, suprantu jūs ir jeigu pareikšite man pasitikėjimą, galiu patikinti, kad tikrai nuolatos skaidriai jūs informuosiu apie vykdomus darbus. Na, o dėl poveikio vertinimo, tai tokį rasite prie kiekvieno mūsų siūlomo e, teisės akto. Visus padarinius e, ekonominius, socialinius, aplinkosauginius būtinai ištirsime. Noriu, kad ES piliečių taip pat nuolatos būtų išklausoma. Tuo pat metu norėčiau, kad Europos parlamentas būtų glaudžiau įtraukiamas į komisijos iniciatyvų rengimo procesą ir nuo pat pirmo momento. To noriu tam, kad visi kartu įgyvendintume rimtus prisijimtus įsipareigojimus. Klimato kaitos politiką turime formuoti visi kartu, kalbėti vienu balsu, dėrėtis vienu balsu. Taip pat dėrėtis vienu balsu e, pirdami energetikos išteklius. Mes galėsime, aš galėsiu remtis e, savo darbę dviem puikiais e, generaliniais direktoratais. Ten tikrai dirba puikūs e, tarnautojai, puikiai parinkti žmonės, aukštos kvalifikacijos darbuotojai. Ir būtent tai ir išskiria ES iš kitų pasaulio dalių. Žinau, kad kai kas abejojate prasmingumu šių dviejų sričių sulėjimo, apjungimo tarpusavyje, tačiau vis dėlto tai yra daroma tam, kad galėtumėm pateikti rimtų, ambicingų pasiūlymų ir iniciatyvų. Šis bendradarbiavimas, manau, pastarnaus ir tam, kad pagaliau būtų rasti sprendimai rimčiausiems ES kylantiems iššūkiams. Turime kartai po savęs palikti veikiančią ekonomiką ir sklandžiai veikiančią ekonomiką ir būtent tokią, kuri nebūtų žalinga aplinkai, neturime palikti ekologinės katastrofos po savęs. Ir be abejo, ES piliečiai akilai stebi visus šios procesus ir nori, kad ES būtų tokia, kurioje netrūktų jiems ir darbo vietų. Aš manau, kad dėl visų šių tikslų galime pasistengti ir kartu su jumis šitą pasiekti. Noriu padėkoti visiems už šios dienos klausimą, už visus man užduotus klausimus. Dėkuoju. Uh, thank you very much, Mr. Commissioner Designate. Ačiū gerbiamam paskirtam komisijos nariui. Kaip tik laiku baigėme klausimą, tik dar šiek tiek informacijos. Kolega Lavija pirmiausia pateiks informaciją aktualią Envi komitetui. Jersey. Dėkoju, Jeržiai. Aš taip pat norėčiau padėkoti visus e, narius ir taip pat paskir, e, visiems nariams ir paskirtam e, komisijos nariui už visus klausimus ir atsakymus. Ir taip pat norėčiau informuoti koordinatoriams Envi komiteto, kad mūsų posėdis vyks nuo 10 iki 11.30 rytoj ryte, o nuo 11.30 iki 12.30 vyks bendras posėdis, e, kuriame posėdžiaus kartu aplinkos ir pramonės e, komitetų e, koordinatoriai. Dėkuoju. Žodis bus zakui. Ačiū kolegos informaciją ITRE komitetui. Žinote, kada vyks koordinatorių sustikimas. Tačiau kitas mūsų sustikimas bus 1 val. 30 minučių. Visi esate kviečiami. Nagrinėsime įvairius klausimus, kaip tik būtent dalyvaus ir paskirtasis komisijos narys.